Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt gerade noch die drei Wortmeldungen. Kolegos, dabar dar trys pasisakymai. Pone Liuzing, ponas Jurekas ir ponas Kastaldo, jeigu teisingai pamenu. Biure vyskupas Aldan iš Vokietijos ir taip pat ramėjų krikščionių vyskupas iš Briuselio susitikome kartu ir siūliau kaip tik kiekvienam kalbėti iš savo perspektyvos po penkias minutės ir paskui pereiti prie diskusijos. Microphone. No. Ja. No hochverehrte Damen und Herren, liebe Parlamentarier. Gerbiamos ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai, mums labai skaudu, kad kad e, krikščionys, mūsų broliai Irake Sirijoje kenčia priespaudą ir norime, kad ir jūs mus suprastumėte, užjaustumėte. Žmonės be pastogės, be savo namų yra e, sužeidžiami, žudomi, kenčia smurtą. Norime, kad teiktumėte pagalbą kad būtų pasiūlyta kokia nors parama tiems kalnuose beklaidžiantiems žmonėms. Dėkojame, kad tokias pastangas rodote ir džiaugiamės tuo, kad nepamirštate krikščionių artimuosiuose rytuose. Mes nuolat kenčiame priespaudą, tad dėkojame jums, kad priimate sprendimus, kurie leidžia padėti krikščionims artimuosios rytuose ir išsaugoti jų orumą. Ja. Ačiū už šią mums suteiktą galimybę. Aš esu Belgijos, Prancūzijos ir Luksemburgo arkiviskupas. Aš, mano vadas yra Kamišly, e, tai reiškia, kad aš iš, Ira, iš Irako ir Sirijos pasienio. E, paprašiau žodžio, kad pabrėžčiau, jog istorija kartojasi vėl vyksta tas pats, kas vyko prieš šimtą metų, vėl vyksta genocidas. Norime reaguoti, mes norime konkrečios reakcijos, krikščionių apsaugos vidurio rytuose. Tai tikrai labai netidėliotinas reikalas, nes jei ne, jei apsaugos nebus, bus išnaikintas visas krikščioniškas paveldas ten. kuomet prasidėjo pirmasis Persijos įlankos karas ir e, tuo metu Sadamui Huseinui įvykdžius išpolius reik, krikščionims reikėjo apsaugos. Tas pats yra ir šiandien. Dabar yra tas laikas, kai reikia pasiūlyti apsaugą visoms mažumoms. Tai tikrai labai skubus dalykas, tai yra jo šventinybės patriarcho žinia jums, kurią norėjau šiandien perduoti. Ačiū. Širdingai dėkoju, manau tikrai intensyviai nagrinėjame šias temas, kaip tik ir šiandieną skiriame dėmesio tam klausimui ir visuomet atkreipiame dėmesį į humanitarnės pagalbos paskirstimą. Mes artimiausiamis valandomis su šį klausimą kūruojančia komisijos narė susisieksime, kad pagalba iš tiesų pasiektų tuos, kuriuos, tuos kuriems jos reikia. Taigi galiu patikinti jūs, kad jūsų interesų tikrai paisome. Štai čia šalia manęs sėdi ponas dirbantis e, Jungtinių tautų pagalbos ir darbo organizacijoje Be abejo, jis atsakingas už veiklą gazos ruožę, tačiau veiklos sritis čia yra panaši. Taigi manau, kad ir jungtinės tautos išgirdo jūsų pasisakymus. Ačiū, kad skyrėte mums laiko. Galite būti tikri, kad ne tik užjaučiame jūs, suprantame jūs, bet tikrai ir siekiame apsaugoti jūsų interesus, kai aplinkui tiek žiaurumų. Pone Giurekai? Nie działałem w porozumieniu z przewodniczącym e, komisji. Dėkoju, pone pirmininkė. Aš iš tiesų norėjau užsiminti apie tos pačius dalykus, apie kuriuos kalbėjo ir vyskupai ką tik. Pastarąjį šimtmetį milijonas krikščionių buvo išguiti iš Irako ir apie tokį tą pozicinį karą tiesiog net nekalbėdavome tiek daug. Bet e, tai, kad dabar ir vėl šimtas tūkstančių krikščionių Irake nebeturi namų yra priversti bėgti, verčia mus imtis veiksmų. Mes apie daug ką kalbame, bet nebūtinai, ką nors konkrečiai nuveikiame. Reikia Irakui ir Sirijai, Irako ir Sirijos krikščionims skirto konkretaus veiksmų plano, nes humanitarinės pagalbos priemonių likščiolinių kol kas nepakanka. Ir čia veiksmų turėtų būtinai imtis jungtinės tautos jungtinių tautų vardu turėtų būti saugomos e, šios tautos. Junktinės Amerikos valstijos jau ėmėsi veiksmų. Žmonės e, kenčia apie galinį e, smurtą ir žiaurumus savo šalyje. Ir šalia visų humanitarnės pagalbos priemonių turime imtis ir veiksmų, kurie būtų konkrečiai naudingi šiems žmonėms ir reikštų jiems rimtą pagalbą, jos išgelbėtų. To, kas daroma dabar, neužteks. Turime rekomenduoti kokias nors priemonės. Tai, kas buvo daroma Libijoje, tos intervencinės priemonės bus tikrai nepakankamos e, šiuo atveju. Ačiū toliau Pone Liuzing, dėkoju, ponė pirmininkė. Jau nekarta šį rytą buvo užsiminta apie situaciją e, Šiaurės Sirijoje ir galiu tik tai pritarti tam, ką sakė kiti kolegos. Žmonėms Sirijos ir Turkijos pasienyje gyvenimas e, kaip tik per pastarąsias kelias valandas dar labiau Mm, pasunkėjo vis daugiau ženklų, kad e, Turkijos vyriausybės, Turkijos valdžios pagalba yra bandoma atlikti tam tikrą etninį valymą regione. Dabar laukiama, kad Turkija, pabėgėliai laukia, kad Turkija atvertų jiems sienas, tačiau sienos užvertos Ir čia reikėtų pagalvoti apie tai, kokį Europos parlamentas vaidmenį galėtų prisijimti, kokį spaudimą, kaip, kokiamis priemonėmis daryti spaudimą Turkijai. Be abejo, e, reikėtų būtinai vertinti ir Turkijos vaidmenį naftos prekybos srityje, o taip pat raginčiau pakalbėti ir apie tai, ar, ne, ar nereikėtų nusiųsti stebėtojų savo ruoštų prie Turkijos Sirijos sienos. Ačiū. Pone Liuzing, daugiau nėra norinčių pasisakyti, tad tęsame posėdį. Kaip tik numatytas keitimasis nuomonėmis su Robertu Turneriu, aukšto rango pareigūnų, jungtinių tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos už veiklą gazos ruože atsakingų direktoriumi. Taigi, ponė Turneri, mes tikrai labai džiaugiamės, kad galėjote atvykti pas mus į posėdį pastarojų metų, kaip tik e, teikėme įvairias rezoliucijas Europos parlamento dėl gazos ruožė vykusio karo ir Šį rytą taip pat jau aptarėme tą situaciją. Taigi, ponė Turnerį, labai ačiū, kad atvykote, kad galėsime aptarti gazos ruožę susidariusią situaciją ir apgalvoti tolesnius veiksmus, kurie galėtų pasitarnauti gazos ruožo gyventojams. Paliaubos tarp Izraelio ir Hamas be abejo yra būtinos, tačiau atėjo momentas pripažinti, kad konflikto šalis privalo ieškoti ilgalaikio sprendimo, taikaus sprendimo. Na, o jūsų organizacija čia užima labai svarbu vaidmenį, e, bandant siūlyti konflikto šalims galimus sprendimus. Taigi bus įdomu išgirsti, kaip jūsų organizacija gali prisidėti prie konflikto sprendimo Tikimės, kad pateiksite nemažai įdomios informacijos ir dabar žodis jums. Ačiū už įžangą ir ačiū už suteiktą galimybę šiandien kalbėti labai trumpai apie Gazą ir mano organizaciją, Junktinių tautų e, pagalbos ir e, atstatymo darbų agentūra, URVA pristatysiu e, mūsų misiją, e, patį konfliktą gazoje ir e, papasakosiu, kokie būtų palankesni žingsniai. Tie, kurie žinote, kokia yra gaza, žinote, kad ji yra labai maža. 326 kvadratiniai kilometrai, 1,8 milijonai gyventojų yra beveik visiškai urbanizuota ir nedidelės mažos žemės ūkio zonos. 60 tūkstančių tenai dabar toje teritorijoje yra išdėstyta uh, raketų uh, ir kitų ginklų. Mes Junktinių tautų agentūra dirbame dviem skirtingais būdais. Mes e, esame specialų įgaliojimą turinti Junktinių tautų agentūra. E, Palestinos pabėgėliai yra mūsų dėmesio centre. Taip pat mes dirbame su Libanu, Sirija, Jordanu, e, Vakarų pakrantę ir Gazą. E, visiems tiems tikslams yra, rajonams yra skirti atskiri projektai. Dar vienas dalykas, mes esame vienintelė iš jungtinių tautų agentūrų, kuri tiesiogiai įgyvendiname veiksmus. Dauguma jungtinių tautų agentūrų e, dirba su brangovų pagrindu, o mes e, UNROje e, tą darome patys. Operacija, kuriai aš vadovauju gazoje, dalyvauja 13 tūkstančių darbuotojų ir greičiausiai jie dirbs keletoje ministerijoje E, mes dirbame su 240 tūkstančių vaikų mokyklose, 252 ligoninės Turime e, daug e, labai e, viešųjų darbų atliekame, 200 milijonų dolerių jiems yra skirta aplinkos auginiams, sveikatos projektams ir taip pat turime labai didelę humanitarnės pagalbos programą, maistą nuolat daliname 38 tūkstančių žmonių, tai yra 2 trešdalį visų pabėgėlių arba 1,4 pabėgėlių gazoje, kurios gyventojų, kaip sakiau, yra 1,8 milijonai. Aš galiu pasakyti, kad labai didelė gyventojų dalis e, pasikliauna mūsų pagalba. Dabartinė politinė padėtis gazoje yra tikrai sudėtinga Praėjusią vasarą pasikeitė politinė padėtis Egipte, dėl to sudarė dabartinės sąlygos gazoje, nes buvo uždaryti neleganus tuneliai į gazą. E, vienas iš pagrindinių veiksnių buvo labai didelė infliacija, nes iš Egipto pre, atvykdavo prekes, kurios buvo žymiai pigesnės, nes anksčiau jos atvykdavo iš Izraelio. Kita rimta problema buvo nedarbas. Didžioji dalis uh, statybinių medžiagų į privatų sektorių atvykdavo per, e, e, patekdavo į gazą per tunelius iš Egipto. Tie tuneliai buvo pramoninio pobūdžio, jie nebuvo smulkus, 750 e, toninių metrų statybinių medžiagų būdavo atvežama kiekvieną dieną. Ir labai daug komercinių pervežimų buvo vykdoma po žemę. Uždarius tos tunelių vienas iš rimčiausių padarinių buvo tas, kad įvedus mokesčius, atsiprašau, kad nebeliko tų įplaukų iš mokesčių, kurie buvo mokami e, gazos Palestinos vyriausybei. Nuo praėjusių metų rugsėjo tapo aišku, kad e, dabartinė valdžia nebegalės valdyti gazos ir reikės ieškoti alternatyvių būdų. Susitaikius su FATA, Palestinos administracija, e, buvo galima išspręsti problemą, bet e, sekė konfliktas. Ir galų gale matėme, kad buvo priimtas trumpalaikis sprendimas siekti susitaikymo balandžio 23 dieną. E, Gazos pajūrio pabėgėlių stovykloje buvo pasirašyta taikos sutartis su Palestinos administracija, vėliau buvo suformuota birželio antrą dieną Palestinos nacionalinė administracija. Tai buvo ne tiek e, administracija, kiek tokia laikina išeitis. Hamasas turėjo pasitraukti iš valdymo sistemos, jis nenorėjo atsisakyti kontrolės, bet nebenorėjo vykdyti vyriausybės vaidmens, nes e, jis nebeturėjo pinigų mokėti uh, tarnautojams. Dauguma tarnautojų nuo praėjusių metų rūpjūčio iki šių metų kovo arba negaudavo visą atlyginimą arba gaudavo tik dalį. Nuo kovo visiškai niekam nebuvo mokamos algos, tik tai praėjusią savaitę dalis atlyginimų buvo kompensuota. Taigi galima pasakyti, kad per pastaruosius metus praktiškai jokių pajamų e, valstybės tarnautojai negavo. Kai, buvo, e, kai pradėjo valdyti nacionalinio konsensuso vyriausybė, trumpą laiką buvo e, atsiradusi nedidelė galimybė. Jeigu ji būtų buvusi išnaudota, konfliktas būtų buvęs išven... konflikto būtume išvengę. Turėjo keturios šalis dalyvauti. Palestinos administracija, Hamasas, Izraelis ir tarptautinė bendruomenė. Ir nei viena iš tų keturių e, šalių iš esmės neatliko to vaidmens, kuris būtų reikalingas, kad atsirastų stabilumas gazoje. Uh, Supraskime, kad jeigu būtų tuo ta nedidelė galimybė išnaudota, galbūt dabartinės konfliktas būtų buvęs išvengtas. Hamasas turėjo iš tiesų pasitraukti iš šalį ir leisti nacionaliai konsensuso vyriausybė imti valdyti. Palestinos administracija turėjo fiziškai persikelti į gazą ir pradėti valdyti E, šalį, perimti vyriausybės vaidmenį, bet tokių net pastangų nebuvo, o Izraelis turėjo bent jau pastovėti nuo šalyje ir leisti vyriausybei kontroliuoti regioną ir pasijausti atsakingais už įvykius gazoje, bet jie buvo blokuojami ir kiekvieną kartą Izraelis stengdavosi įtakoti jų sprendimus. Tarptautinė bendruomenė e, turėjo prisidėti prie e, taikos užtikrinimo. E, Iš dalies jos tai darė ir ES, ir e, Junktinės Amerikos valstybės, ir Junktinės tautos. E, buvo išmok... E, užtikrinta atlyginimų sistemos sutvarkymas. Matėme, kad dabar jau aštuonerius metus trunka Izraelio blokada gazoje. Žmonės dabar turi turėti galimybę, jeigu turi pinigų, bent jau nueiti į parduotuvę ir nusipirkti pagrindinių maisto produktų. E, Gazoje dabar niekas e, nei Ramaloje, nei e, Nablės, nei Haifo negali parduoti savo prekių, dėl to atsirado labai dėlis nedarbo lygis. Kadangi ta stabilumo galimybė nebuvo išnaudota, susidarė konfliktas. Konfliktas neprasidėjo dėl trijų Hebrono jaunuolių pagrobimo. Ta diena, kai jie buvo pagrobti, aš e, jau pranešiau iš anksto, kad konfliktas tapo neišvengiamas. Raketiniai antpoliai padidėjo, smurtiniai veiksmai padidėjo ir buvo akivaizdu, kad smurto e, skalavimas neišvengiamas buvo. Ką mes tada sakėme? Konfliktas akivaizdžiai artėjo. Uh, Nuo pat pradžios jautėme, kaip jis rutuliosis, bet neįsivaizdavome, kaip jis baigsis. Mes e, ir toliau e, dėl to būkštojame. Pats konfliktas per televiziją turbūt matėte, aš pat savo akimis gazoje mačiau, yra intensyvesnis negu bet kada anksčiau gazoje. Mūsų, pavyzdžiui, nenumatytų atvejų planavimas buvo pagristas blogiausio atvejo variantų, kuris buvo užfiksuotas 2008-2009 metais, kai 50 tūkstančių žmonių buvo, neteko namų ir slėpėsi mokyklose, o dabar per aukščiausią konflikto skalavimo lygį, lygį e, tris kart daugiau buvo pabėgėlių. Ištisi kaimai, ištisos gyvenvietės buvo sugriautos. 200 e, tūkstančių Žuvo apie 2000 žmonių, 500 iš jų vaikai. Psichologinė žala ir Gazai, ir Izraeliui yra padaryta milžiniška. Galėtume bent jau pasakyti, kad šiek tiek naudos iš to konflikto e, gauta, jeigu kas, kas būtų išspręsta per jį. Bet viena iš dviejų tragedijų yra ta, kad padėtis gazoje nebėra stabili ir nebėra e, tokia optimistiška, kokia buvo prieš konflikto pradžią, nes nei, vienas iš e, pagrindinių, nei viena iš pagrindinių problemų egzistavusių Liepos 7 dieną nebuvo išspręsta. Abi tos problemos lieka, abu tos skauduliai lieka atviri, jeigu jos. E, E, jeigu jos dabar šiek tiek nuslopo, tai mes tiesiog turim šiek tiek palaukti ir tas konfliktas prasidės iš naujo. Greičiausiai tai nebus po metų ar dviejų, greičiausiai tai bus po keletos savaičių ir po kelių mėnesių, ne taip, kaip būdavo anksčiau. Paskutinis dalykas, kurį galėtumėm kartu padaryti, ir aš manau, kad čia labai konkrečiai parlamentas galėtų prisidėti savo priemonėmis. Visos iš mano išvardintų keturių šalių turi suvaidinti joms tenkantį vaidmenį. Hamasas, kaip aš jau anksčiau sakiau, turi likti nuo šalia ir leisti nacionalinio konsensuso vyriausybį valdyti šalį. Palestinos administracija turi pademonstruoti geranoriškumą, e, atlikti vyriausybės vaidmenį ir jai reikia gebėjimų tai padaryti. Izraelis bent jau turėtų irgi pastovėti nuo šalyje ir leisti tai vyriausybei pradėti kontroliuoti ruožą. E, Gazai, visai Palestinai ir Izraeliui reikėtų aktyviai remti šią vyriausybę ir jos e, valdymo pastangas, nes tai yra vienintelis stabilumo užtikrinimo kelias gazo ir vakarų pakrantėje, kaip ir Izraelija. Tarptautinė bendruomenė turi paremti šią vyriausybę, kai jie perims valdžią ir padaryti būtų galima labai konkrečių veiksmų, tarp jų valstybės tarnybos reforma valstybės tarnybos atgaivinimas. ES valstybės narės, ypač nau, jaunesnėsės, turi labai daug patirties. Labai konkretus pavyzdys, kaip ES valstybės narės galėtų paremti e, gazą užtikrinant stabilumą. Tai turi būti padaryta labai greitai. Europa negali būti tik tai pinigų šaltinis, ji turi suvaidinti realų vaidmenį, praktinį vaidmenį siekiant regionio stabilumo. Palestinos administracijai reikia labai daug paramos, bet mes, tarptautinė bendruomenė, neturėtume bėgti prieš akiją. Jie patys turėtų kurti planus, identifikuoti problemas, identifikuoti, e, kur labiausiai reikia Europos pagalbos. Ir kai ta, tos pagalbos buvo paprašyta, tik tada Europa turi ją suteikti. Bet e, reikia užtikrinti, kad jau dabar būtų suprantama, kad uh, Palestinos administracija dabar turi imtis pagrindinių politinių žingsnių. Ji pati dabar turi stengtis išjudinti tą procesą. Palestinos administracija turi apsimti atsakomybę, kuri jai teko, kai ji pasirašė susitarimą Gazoje balandžio 23 dieną ir kai suformavo vyriausybę birželio 2 dieną. Jeigu taip nebus, tai iš tiesų mes turėsime tik tai E, susėsti ir laukti naujo konflikto. Ir tai bus, jeigu problemas nebus sprendžiamas, taip iš tiesų atsitiks. Jeigu gazo žmonėms nesusidarys viltis, kad kažkas pasikeis, šalis nebus atkuriama ir e, ji negalės būti atkurta, jeigu Palestinos administracija nepradės dirbti. Izraelis e, neturės stabilumo, Gaza neturės stabilumo, o tai yra iš anksinės sąlygos padėties sureguliavimui. Čia ir norėčiau baigti. Dabar turės, suteiksiu galimybę Jums pateikti klausimus, bet dar kartą dėkuoju už tai, kad leidot man šiandien pasisakyti. Ačiū už šį įžanginį žodį. Dabar suteiksime galimybę nariams užduoti klausimas. klausimus. Pirmiausia, žodis Anui Gomes. Ačiū, ponė Turneri, už jūsų įdomę, už įdomų pasisakymą kitokį, už kitokio požiūrio pristatymą į tą smurto ciklą, e, griovimus ir karą. Tai ne ta pati informacija, kurią gauname perskaitę e, dokumentus tą temą. Įdomu buvo išgirsti, kad jūs kalbėjote apie E, kanalų uždarimą Egipte ir kad jūs tikėjotės to ir kad manėte, kad taip ir įvyks, jeigu nieko susijusios šalis nedarys ir iš tikrųjų jos nieko ir nedarė. Noriu paklausti, e, kokią, kokią reikšmę, kokį vaidmenį vaidina blokada. Ar jūs matote, kad tarptautinė bendruomenė nepakankamai padarė tikriausiai nepakankamai padarė, kad būtų išvengta karo. Tačiau ar tikrai būtina nutraukti blokadą? Tai yra svarbiausias klausimas. Ir e, koks mūsų vaidmuo politinio sprendimo paieškose? Ar Europa tradiciškai lieka tik mokėtoje, e, kuri finansuoja e, Izraelio sugriautų teritorijų atstatymą? Jūs sakėte, kad Palestina turėjo taip pat daugiau nuveikti, įtvirtindama savo valdžią ir autoritetą gazoje, e, įsitvirtinant tai vyriausybei, dėl kurios buvo sutarta su, Hama, su Abasu. Ar Europa galėtų labiau paremti Palestinos valdžią ir paskatinti ją žengti būtent tokius žingsnius? Ar mes turėtumėme būti labiau matomi, kaip jūs iš savo pozicijų vertinate tai? Jūs buvote gazoje, kur išgyveno išpolį. Ir aš, būdama europietė, labai apgalėstauju dėl to, man gėda dėl to, Prašau visų neviršyti pasisakymui skirto laiko. Kalbėti kiek įmanoma glausčiau. Toliau ponas Jurekas. Ačiū. Turiu vieną konkretų klausimą. Kalbant apie, apie mastus, kaip su uh, E, pagalbą, kurią teikė arabų valstybės e, gazai. Nekalbu apie pagalbą e, atstatymo darbams po to karo padarytų sugriovimų. Žinome, kad gazoje yra labai daug gyventojų ir kad tai yra tankiausiai pasaulyje apgyvendinta teritorija. Kokia, kokios pagalbos jūs laukia iš arabų valstybių toliau, ponė Desarnės? Ačiū. Pone pirmininkė, ponė Turnerį. Noriu padėkoti Jums už Jūsų analizę, pateiktą ir pasisakymą. Kaip žinote, Europos parlamentas palaiko Jūsų agentūros veiksmus ir mes skiriame biudžete išteklius kiekvienais metais, me, bet mes taip pat norėtumėme būti tikri, kad darbas, kuris e, vyksta jau de, du, keletą dešimtmečių, kažkaip atsipirktų. Jūs puikiai pristatėte padėti gazoje, tačiau jei pabandytume viską pamatyti iš kitos perspektyvos, dabar prireiks 50 metų, kad būtų atstatyti sugrėvimai gazoje ir vis dėlto konfliktas toliau tęsiasi, ta paradigma nesikeičia. Man atrodo, kad agentūros atstovas kalbėjo apie tai, kad e, reikia padėti gazoje pakeisti. Reikia, kad JAV ir Europa turi, turi, pasiryštų vieną kartą ryštingai imtis gazos klausimo. Nes gaza yra tarsi atviras kalėjimas. E, galime jam e, nenuilstamai skirti išteklius ir niekas nepasi, nepasikeis net jeigu ten bus auginami pomidorai, e, žmonės išmoks gaudyti žuvį, vis tiek niekas nepasikeis. Kalbėjome apie tuos tunelius galimybės patekti į Izraelį. Niekas nepasikeis. Todėl reikia spręsti e, politinį klausimą. Jūs kalbėjote apie Europos vaidmenį. Aš manau, kad Europai politiniam lygmenį reikia apsispręsti, kad ji nori reaguoti šią situaciją. Ačiū toliau, ponė Sevalijo. Aš norėjau sužinoti, kaip strateginė partnerystė su Europos e, Sąjunga nuo 81 metų funkcionuoja. Vien gazoje yra 12 tūkstančių Europos darbuotojų. Per pastaruosius metus e, politika E, susijusių su Izraelio ir Palestinos e, konfliktu e, prilygdavo vienam žingsniui prieki dviem žingsniams atgal. Milijonai investuoti į infrastruktūros sukūrimą, o paskui viskas subombarduojama ir nieko nebelieka. Bėgant laikui abiejose pusėse auga neapykanta. O ką mes darome iš Europos pusės? Ar mes galų gale uh, E, nemokame premijų Izraeliui už tai, kad jis gilina partnerystę ir mes patys tą darome. Politika, kurią vykdėme, buvo nesėkminga ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs matote kokiu nors požymiu, kad ES politika keisis, kad mes ieškosime kitokių modelių, kaip ES gali realiai prisidėti e, saugumo taryba akivaizdžiai iš jūsų pusės galėtų kažką tai pasakyti. Ir panašu, kad ateityje uh, uh, tokia organizacija kaip jūsų ilgai nebebus reikalinga. Ačiū. Dabar aš e, norėčiau taip pat užduoti klausimą jums kaip komiteto narys, ponė Turneri. Atsižvelgiant į jūsų agentūros darbo istoriją, 2000-aisiais e, jūs skundėtės, kad Izraelis trukdė jūsų E, darbui, tačiau po kelių metų e, Britų darbuotoja dirbusi ten e, Izraelių snaiperis nušovė. Paskui buvo sunaikinta tik kai kurie UNROS įrenginiai. Taip pat Izraelis apšaudydamas gazą pataikė į 69 jūsų agentūros objektus. E, Taip pat per išpolį žuvo 57 žmonės. Ar jūs nemanote, kad Izraelis sąmoningai taikosi į UNROS e, pastatus? ir kaip tai traktuoti, jei jis taikosi į tarptautinės teisę, tai dirbančios institucijos pastatus. Kodėl, kaip Jūs manote, kokia priežastis, kad apšaudoma jungtinių tautų agentūra? E, e, taip pat buvo, skir... buvo apskaičiuota, kad paskutinio apšaudimo žala yra 47 milijonai dolerių ši, e, ši, ši, ši žala yra didesnė. Visa žala yra didesnė. ES finansuoja 41 procentų e, atstatymo darbus. Kaip jūsų nuomonė, ką mes galėtume padaryti, kad padėtume jums? Ir paskutinis kalbėtas ponas Frem. That's me and it's Freund instead of Frem. Anyway. E, mano pavardė Freund sako kalbėtojas. Ačiū, ponė e, Turneri. Atsiprašau, sako pirmininkas. Nieko tokio. Pone Turneri, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasakytus žodžius mūsų komitete ir už tikrai sudėtingą darbą, kurį atlieka Jūsų organizacija Gazoje. Jūs labai tiksliai paaiškinote, kad viena vertus Palestinos valdžia kuri, kaip jūs sakėte, turėtų prisimti atsakomybę už gazos ruožą. Kita vertus yra Izraelis, kuris, cituoju, jūs tu, turi atsitraukti ir leisti, kad taip įvyktų. Ir noriu paklausti, kaip Jūs manote, e, kuris scenarijus labiau tikėtinas? Arba ką Europa galėtų padaryti, kad labiau paragintų vieną iš abi, abipusės, kad toks scenarijus taptų realybę. Ačiū toliau, ponas Karveris. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Turneri, noriu padėkoti Jums už išsame tragiškos gazos padėties analizę. Turiu porą klausimų. Ar Jūs manote, kad Hamas raginimai e, sunaikinti Izraelio valstybę kada nors susilpnės ir nutils. Jei taip įvyks, ar jūs manote, kad tai pakeis Izraelio poziciją ir, ir jis ims ieškoti dviejų valstybių sprendimo, kurio be abejo nespagidavo visi esantis šioje salėje? Ačiū. Auken. Pone Auken. Tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą, ponė Turneri. Turiu praktinį klausimą e, dėl mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Kiek lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai iš UNROS e, pervedate Izraeliui? Žinau, kad kad išlaidos, sodros išlaidos labai išaugo, kai jai teko persikelti į kitą būstinę. Žinau, kad dabar yra daugiau apribojimų, sunku siūsti pagalbą gazai. Ir kad didž, didžiąją dalį jums reikalingų dalykų reikia, turite pirkti Izraelyje tikrai nepalankiomis kainomis. Ar iš tikrųjų taip yra? Ir čia perinu prie antrojo klausimo, kuris man yra labai įdomus. Jūs kalbėjote apie stabilumo užtikrinimą. O tai reiškia, kad grįšime prie besitęsiančios karinės Palestinos okupacijos. Aš e, tai vadinu apsiaustimi. E, aš lankiausi ten prieš 2006 su komiteto delegacija ir tikrai tuomet nebuvo jokių šansų ištrūkti iš ten, net prieš Hamasui ateinantį valdžią. O dabar blokadą pakeitė apsiaustis ir nėra galimybės iš ten pasitraukti, judėti. Ir mane tai stumia į nevilti. Jei mes, Europa, o jūs iš jungtinių tautų ir toliau kalbėsime apie stabilumo atkūrimą, ar tai reiškia, kad tie vargšiai žmonės turės nuolatos kentėti, o mes viską finansuosime mokėsime ir mokėsime už tą besisėsiančią okupaciją. Ne, nes jūs tikriausiai sutiksite su manimi, kad negalime gazos padėties atsijėti, gazos okupacijas atsijėti nuo visos šalies padėties. Norėčiau, kad jūs tai aiškiai pasakytumėte. Kai mūsų ministrai iš karto po ugnies nutraukimo pareiškė, kad negalime grįžti į status quo situaciją. Man tai buvo vienintelis optimistiškas teiginys tarybos deklaracijoje. Ir su, tada maniau, kad mums reikia spręsti ir okupacijos problemą. Tačiau kolegos man e, paskui parlamente paaiškino, kai rengėme paskutinę rezoliuciją, kuri mano nuomonė buvo visiškai beviltiška, kad ten kalbama apie status quo gazo. Tai yra, kabutėse grįžtame į normalią situaciją. <coughs> Galbūt bus užtikrinta prieiga prie jūros kelių kilometrų, dar kas nors. Jeigu tai padarysime, žinau, kad jūs ne, ne, negalite pagal savo politinę kompetenciją į tai atsakyti. Mes turime nustoti kalbėti apie dviejų valstybių uh, E, e, alternatyvą, nes e, tai, tai reiškia, kad mes atsisakome savo atsakomybės ir, ir, ir nuleidžiame rankas ir nebekovosime. Toliau ponas Panceri. La mia domanda è questa, intanto grazie per la sua presenza. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma Jums padėkoti už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Turiu klausimą. Europos Sąjunga yra pagrindinė Palestinos valdžios donorė ES rinka yra didžiausia Izraelio eksporto gaminių rinka. Noriu, kad paaiškintumėte, atsižvelgiant į tas problemas, apie kurias mums papasakojate, ar nemanote, jog dabar reikia pasitelkti finansinius ir priekybinius svertus, kad priversume ir Palestinos valdžią, ir Izraelio vyriausybę susitarti dėl taikos proceso nes manau, kad atėjo laikas mums padaryti didesnį spaudimą tą kryptimę, kad sukurtume tinkamas tam sąlygas. Ką Jūs apie tai manote? Jordi. Ponas Hadži Georgijų. Palestinį. Kino... Neseniai lankėmės Palestinoje. Ir mes galė, turime galimybę pamatyti beveik viską. Uh, E, nes mūsų neįleido į gazą. Ir aš norėčiau pabrėžti, jog mūsų kolegų dauguma nebalsavo už mūsų frakcijos pateiktą pakeitimą, kuriame mes smerkėme Izraelio poziciją ir piktinomės tuo, kad ne, negalėjome apsilankyti gazoje. Tai nepriimtina. Žinoma, nei viena šalis nenori e, viešai atskleisti savo nusikaltimų. Žinoma, Hamasą vadiname teroristinė organizacija, tačiau ką mes darytumėme, jeigu mes aštuoneris metus būtume įkalinti Briuselėje be e, vandens ir elektros ir dar būtume kas porą metų apšaudomi kaip mes į visą tai žiūrėtumėm. Toliau, nauja kuriai. Kodėl bandoma kurdinti 300 nauja kurių 800 tūkstančių palestiniečių mieste? Tai yra saujelė kur, nauja kurių, kuriuos augo 800 kareivių. Jiems mokoma už tai, kad jie būtų tais nauja kuriais. Kaip tą elgesį vertinti? Parlamentas to negali toleruoti. Parlamentas susitaiko su tokia padėtimi. Parlamentas reikalauja sankcijų. Taip, e, reikalauja sankcijų prieš Rusiją. Tačiau tuo pat metu mes glostome Izraelį. Jei ne, nepareikalausime sankcijų Izraelio atžvilgių, sprendimo galimybė neatsiras turiu pasakyti, kad esu tvirtai įsitikinęs, kad Izraelio nedomina sprendimas, jo nedomina joks sprendimas. Ponas Kučner. Ich möchte in dasselbe äh, Kerbe schlagen. Aš iš tikrųjų tą pačią linkmę norėčiau pasisakyti. Nemanau, kad ką nors pasieksim, jeigu neatsisakysime to Izraeliui pripažįstamo ypatingo specialaus statuso prekybos kontekste. Man atrodo, reiktų būtent šį momentą pergalvoti, nes kitaip nieko nepasieksim. Paskutinis ponas Bašer. Bašir. Pone Bašir. Ačiū. Noriu pratesti daugelio jau kalbėjusių kolegų mintis. Faktai yra aiškus. Viena šalis tame regione nenori šios problemos sprendimo. Beveik 2 milijonai žmonių gyvenama atvirame kalėjime. Aš ten lankiausi ir aš įsitikinau savo akimis, ką tai reiškia. Manau, kad mes Europos Sąjungoje negalime čia sėdėti tiesiog ir leisti, kad tai vyktų šiandien mačiau, kad e, manau, kad specialus statusas, kurį suteikėme Izraeliui, turi būti anuliuotas. Izraelis, kaip apartheidas Pietų Afrikoje, privalo mm, atsakyti už tai, ką padarė. 1949-aisiais Palestinos valstybės padalyjimas buvo e, įvykdytas tuo pagrindu, kad 69 kad 60 procentų liko, žemė liko Palestinos e, valstybei, o Izraelis įsikūrė 40 procentų teritorijos. Paskui Oslo sutartis buvo pasirašyta ir to, to sutartis neįsigaliojo dėl to, kad vienintelė pasaulyje valstybė Izraelis tam priešinasi. Mes privalome išspręsti priversti, primesti to klausimo išsprendimą, nes kitaip viena tragedija seks kitą. Aš čia išvelgiu e, tokią tragediją, daugybę konfliktų tolim, artimuosiuose rytuose e, vyksta dėl netinkamos Palestinos situacijos. Jeigu Izraelis taip nori teisybės, kodėl jis neleidžia žmonėms sugrįžti e, Palestinoje į savo gyvenamas vietas? Iš principo tai yra e, etninis valymas. Mes čia kalbame iš savo tribūnų ir nieko nedarome, kad tai būtų pakeista Izraelis priešinasi Palestinos valstybės kūrimui. Mes turime padaryti viską, kad e, žmonės iš Palestinos galėtų sugrįžti į savo tėvynę. Ir dar vienas kalbėtojas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση που έκανε ο συνάδελφος. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai visiškai sutinku su pono Hati Jorgiu mintimis. Jis taikliai apibūdino tai, kas vyksta dabar gazos ruožė. Ir turiu klausimą ponui Turneriui. Ar manote, kad stabilumas Palestinoje ar, ar visam regione labiau priklauso nuo to, kokiu veiksmu imasi Palestinos e, autonominė vyriausybė? Ar vis dėlto nuo kitų dalykų, jūs gal taip aiškiai, konkrečiai nepabrėžėte, bet Palestina juk yra okupuotą teritoriją Izraelio kariuomenė ją yra okupavusi ir organizuoja etninius valymus. Kalbate apie fundamentalistus, ekstremistus, tačiau man atrodo, kad tai, kas ten vyksta, yra tiesiog bandymas apginti savo tėvynę, savo žemę. Ir dar kai ką pridursiu, kas taip pat labai svarbu, jog turime suvokti tai, kad taikos regione nebus tol, kol viena kuri nors tauta enks kitą. Jau taip pat buvo užsiminta ir apie jūsų institucijos, jūsų organizacijos griovimą. 100 36 jūsų mokyklos veikia ir apie 60 tūkstančių žmonių e, šiuo metu yra apgyvendinti jose, rado jose prieglopstį. Tuomet juk reikia imtis būtinai veiksmų, kad e, žala būtų atstatyta. Rinktinių tautų atstovas sakė, kad panašu, jog reikia nuvykti į patį regioną, į konkrečias vietas, kad įsitikintume, kokios pagalbos reikia, kur ji pakliūna ir kaip yra panaudojama. Taigi, ponė Turnerį, norėčiau paklausti jūsų, kodėl taip santūriai reaguojate į, į Izraelį. Jūs nesmerkėte Izraelio politikos, to neišgirdau. Aš sveikinu jūsų veiksmus gazos ruožę, jūsų veiklą Tač, ir, ir manau, kad e, veiksmus būtinai reikia toliau tęsti. E, Suturno, senjor Turner. Ačiū ir dabar ponui Turneriui galimybę atsakyti į klausimus. Thank you for, uh, may take me some time to work through all those. Ačiū, tikriausiai užtruks, kol visus klausimus aptarsiu. Iš tiesų, e, Izraelis yra okupavęs Gazos ruožą, vakarų krantą, E, Palestinoje. Ir dabar dėl to, ar kalbėti apie... Ir dėl to, kodėl nekalba apie stabilumą. Aišku, blokada turi baigtis. Tai yra būtinos iš ankstinės sąlygos, kad įsivyrautų taika. Tik e, aš manau, kad kol kas reikėtų nerimauti dėl konkrečiai šių metų, dėl to, kas vyks toliau, ar galės žmonės grįžti į savo namus ir juose gyventi. Man atrodo, kad per ateinančias kelias savaitės ar mėnesius ir vėl įsiplieks konfliktas, jeigu nesijimsime konkrečių veiksmų vietoje. Būtent dabar, nedelsdami. Ta turi padaryti Palestinos vyriausybė, tą turi daryti Izraelis, Hamas ir tarptautinė bendruomenė. Jeigu šios keturios šalis neveiks, nesims veiksmų dabar, tikrai labai netrukus smurtas ir vėl įsivyraus. Nes nusivylimų ir įniršio tikrai daug gazos ruožė. Tie, kas lankėtės kada nors gazoje, žinote, kad žmonės tikrai labai atsparus, kantrus, Jie, nepaisant visko, kas vyksta, liko ten gyventi. Tačiau dabar situacija nuotaikos keičiasi. Dabar jau tie žmonės, bent jau kurie, kurie ten dirba, ir jungtinių tautų darbuotojai jau pamažu galvoja apie tai, kad reikėtų gal išvykti iš gazos, pasimti kartu savo vaikus E, vietiniai gyventojai nori emigruoti. Jie nori emigruoti į viduržėmę jūros regioną, kitas šalis dėl to, kad praranda viltį, kad gazoje kas nors pasikeis. Taigi okupacija ir blokada yra realūs dalykai ir turi būtinai keistis, keistis dabar, o ne po e, šešių mėnesių. Ir į, te, į, tą, į tos procesus turi įsitraukti visos šalis. Apie 118 mūsų objektų buvo sugriauti e, ar pažeisti. Dauguma mokyklų iš jų buvo, kurios nukentėjo. Izraelio pajėgos tiesiog vienoje mūsų mokyklų subombardavo, sulygino su žeme dalį kabinetų gazos atstatymas priklausys nuo kelių veiksnių. Aišku, finansavimas svarbus, bet iš tikrųjų yra antrailis dalykas. Pirmiausia, e, ką reikia užsitikrinti, tai statybinės medžiagas pačias. Ir būtinai reikia dėrėtis dėl to, kad e, įvairūs projektai turėtų prieigą prie statybinių medžiagų gazoje. Ir tikrai labai nemažai, kas priklausys nuo Palestinos e, vyriausybės. Izraelis e, regis sutiko bendradarbiauti, nors tai yra tik labai siauras rytis ir nereiškia visos blokados nutraukimo, bet visgi esminis dalykas e, gazos, atra, gazos atstatymui tai yra Kalbant apie blokadą apskritai platesnėme kontekste ir kalbant apie ilgalaikį taikos procesą, kaip ES, kaip donorė, prekybos partnerė galėtų panaudoti savo svertus tam, kad būtų pasiekta pažangos. Be abejo, sustarimas tarp šalių turi būti pasiektas, bet ir jūs sakėte, kad štai esate svarbus Izraelio prekybos partneriai ir taip pat e, bendradarbiaujama ir prekiaujama su Palestina. Dėl okupacijos be abejo kenčia Palestino žmonės, tačiau lygiai taip pat ji net neša naudos e, ir Izraeliui. Nesaugiai jaučiasi iš tikrųjų abi pusės, taigi sustarimas dėl taikos yra būtinas. Ir reikėtų garsiau apie tai kalbėti. O okupacija tęsiama be kita ko ir dėl to, kad Izraeliui nelabai ką kainuoja. Europos Sąjungoje mokesčių mokėtojų nemažai, jie štai prisideda prie e, okupacijos finansavimo. Todėl manyčiau, kad e, čia viena iš sričių, kur galima būtų pagalvoti apie kitokius sprendimus konkretus dar buvo klausimas dėl paramos iš arabų valstybių. Dauguma lėšų, kurias gauname atstatymui savo objektų infrastruktūros, kaip tik yra iš arabų šalių. Per įvairius fondus jos gauname, švietimo programas, paramos programas. Ir šio konflikto metu mums, mes prašėme 225 milijonų eurų. Ir reikia pasakyti, kad viena vienintelė arabų valstybė e, mums skyrė tiek pinigų, kiek visa, kiek visa Europos Sąjunga yra žadėjusi. tikrai būtų gerai, jeigu mums nereikėtų tiek daug pinigų. Ir jeigu nereikėtų e, ir vėl jau 50 kartą e, prašyti paramos, sprendžiant e, konfliktinės situacijas ir bandant atstatyti regioną. Mūsų švietimo veikla, kuri buvo naudinga jau net kelioms kartoms žmonių, palestiniečių tikrai prasminga. Mes, mes tam tikrą net standartą jau kuriame regione, kurio paiso ir, ir kitos institucijos švietimo. Taigi mūsų veikla yra matomi, matoma ir, ir stengiamės kiek įmanoma geriau išnaudoti turimus išteklius, veikti pagal išgalės. Kai kas klausė o kada išsikraustysime iš ten. Būtų tiesiog mano svajonė būti paskutiniu šios organizacijos e, konkrečiai gazoje direktoriumi. Tai jeigu tokia diena išauštų, iš tikrųjų galėtumėm džiaugtis to, bet nemanau, kad e, greitai kada nors tai nutiks. E, Konkretus bandymai ar, ar ketinimai greuti mūsų infrastruktūrą. Trijose vietose buvo buvo deponuoti ginklai Bet mes aiškiai pabrėžėme, kad nenorime, kad būtų e, piknaudžiaujama mūsų patalpomis. Mes aiškiai tą paviešiname informaciją. E, Keturiose mokyklose mūsų kūruojamuose žuvo žmonės, be kita ko ir mūsų pačių darbuotojai. Klausimas, kurį čia reikia kelti, yra, ar Izraelis ėmėsi reikiamų atsargumo veiksmų, ar paisė e, proporcingumo savo organizuojamų atakų ir tikslingumo faktorių. Ar tikrai buvo kilusi ta grėsmė, apie kurią kalbėta? ar tikrai proporcingai buvo reaguojama į susidaręsią situaciją. Liepos 30 dieną. Vėlgi įvyko išpolis, dėl kurio neaišku, dėl kurio negalime vienareikšmiškai pasakyti, kad reakcija į tinkama 3000 žmonių yra vienoje e, mūsų kūruojamoje prieglaudoje. Ar į ją nusitaikyti buvo e, proporcingas atsakas? Manau, galime dėti klaustuką prie visų šių atakų, kalbant apie jų adekvatumą ar bus ramesnis e, ateities būsimasis laikotarpis, neaišku. Manau, kad ne. Saugumo padėtis nesikeis, nebent bus imtasi labai rimtų reformų viešajame sektoriuje, jeigu nebus atstatyta įvairi infrastruktūra, tuomet tikrai nei gazos, nei Izraelio žmonės negyvens saugiau negu, dar, negu dabar. Ir kol kas tarptautinė bendruomenė negali imtis lyderės vaidmens šiame konflikte. Pirmiausia, būtent dvi pagrindinės konflikto šalis turi sutarti dėl to, ko jos ateityje norėtų, koks yra tikslas, o tada mes galėsime susėsti ir pagalvoti apie galimą paramą. Senior Turner. Mm. Labai ačiū, ponė Turneriai. Labai ačiū, kad atėjote Europos parlamento užsienio reikalų komitetą. Ir aš, kaip ir jūs žinote, kad šis parlamentas visuomet atveria duris jungtinėms tautoms ir džiaugiamės tuo, ką jūs daro. Dar penkių minučių pertrauk ir persim prie kito punkto.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 so, I think so. Okay, colleagues, maybe we can make a start. Kolegos, gal jau galėtumėm pradėti. If, if everybody could take their seats, including everybody at the back who's having little meetings. Ar visi jau galėtume susėsti? Kreipiuosi ir tuos, kurie salės gale e, tarpusavyje bendrauja. Mūsų laukia darbas, mes pradam šiek tiek vėluodami, labai atsiprašau ir e, dėl to, nes e, aš pati pavėlau. Uh, Taigi, kolegos, aš esu Linda Makavan, e, parlamento plėtros komiteto esu naujai išrinkta pirmininkė ir kartu su panu Kuso iš AFET, e, kuris yra čia tribūnoje su mumis, ir ponia Valversijano. Pasveikinti čia, ponas Kuso yra AFET vicepirmininkas, o ponia Valenciano yra žmogaus teisų pakomitečio vadovė. Pradedame bendrą komitetų posėdį per kurį bus pristatomi šių metų Sakarovo premijos e, kandidatai. Atrankos procedūra tik prasideda, rinksime 2004 metų laureatą. Komitetai balsuos po dviejų savaičių, e, spalio 7 dieną, antradienį iš ryto. E, mes visus kandidatus pristatysime pirmininkų suėjai, kurie nus, spalio 13 dieną Bruselėje priims sprendimą. Kolegos, Sakarovo premija yra turbūt mūsų parlamento atliekamo darbo, skatinant žmogaus teisės visame pasaulyje, labiausiai matoma dalis. E, šiam parlamentui tenka pademonstruoti, kad Europos Sąjunga e, įgyvendina žmogaus teisų e, e ir mažumų teisų gynimo mechanizmą. E, Mes organizuojame taip pat ir bendradarbiavimo sutartis, e, kuriuose turi būti atspindėtas žmogaus teisų aspektas. Parlamentas priima rezoliucijų dėl žmogaus teisų ir stengiasi vertinti padėtį visose šalise. Kai balsuojame dėl žmogaus teisų, tos rezoliucijos yra vertinamos labai e, svariai daugelie valstybių. Ir Daugelis e, ankstesnių Sakarovo premijos laureatų tapo įžymiais. Mes stebime, kas e, su jais vyksta vėliau e, ir žiūrime, ar tie žmonės toliau nesusiduria su problemomis, bandydami apginti žmogaus teisės ir tikėjimą laisvę savo valstybėje. Kolegos, mūsų žmogaus teisų pakomitėtis demonst... pateikė labai ilgą sąrašą, e, kuriame yra kandidatai iš visų pasaulio dalių. Regionai, iš kurių yra kandidatai - artimieji rytai, Šiaurės ir Vidurinė Afrika, Rytų Europa, Kaukazas e, yra strateginės dalys, kuriuose žmogaus teisės e, yra pažeidžiamos ir jos e, įeina, jos yra pagrindinės ES partnerės užtikrinant žmogaus teisės ir saugumą. Kad ir kas bebūtų išrinktas premijos laimėtojų, mes visi puikiai žinome, kad visi paskirtieji nusipelno mūsų paramos. Ir e, turime e, žinoti, kad jie svarsto e, tikruosius žmogaus teisų, tikrasias žmogaus teisų problemas. Prieš pristatydami kandidatus Sakarovo premijai, aš norėčiau, kad jūs manęs išklausytumėte, uh, iš ko susideda procedūra. Kandidatus pristatyti buvo galima iki rugsėjo 18 dienos. Septyni kandidatai buvo pateikti ir trumpą kiekvieno kandidato aprašymą galite rasti jūsų dosie. Dabar ką darysime? Dabar paprašysime parlamentarų pristatyti kandidatus ir e, Tai darysime alfabeto tvarka. Pradėsime e, nuo to, kad kiekvienas parlamento narys galės maždaug 10 minučių, 10 minučių neilgiau e, pristatyti kandidatą. Taigi iš visų užtruksime 70 minučių, nes 7 kandidatai. Ir pradėsime nuo Mahmud Al-Asali ir Luis Rafael Sako. Juos siūlo Europos konservatorių reformistų partija. Čia yra atėjusi Ana Zaborska, kuriai suteikta garbi. Taip pat dar ir Mark Demesmaker iš ECR, e, o Ana Zaborska yra iš EPP, e, kurie jie bu nori pristatyti kandidatę, kuris iš jūsų kalbės pirmas. Pone Demasmeker, žodis pirmiausia jums. ECR frakcijos vardu pristatysite kandidatūrą, o paskui ponė Zaborska iš EPP dar turės penkias minutės. Labai ačiū. Pone pirmininkė, taip, aš norėčiau Jums pristatyti dvigubą kandidatūrą, bet tai yra bendra kandidatūra, jai pritarė ir kitų parlamento frakcijų nariai. Ir ponė Zaborska papildys dar mane netrukus. Kolegos, e, kai užmiega protas, gimsta pavaisus. Francisko degoja. Taip kalbėjo daugiau negu prieš 200 metų. Ir viename savo meno kūrinių jis tai aiškiai išreiškė. Šiandien susidurėme su pilietinio karo Sirijoje ir Irake monstrais su religinių grupių atstovais apie tas problemas jau kalbėjome AFET komitete. Pabrėžėme, kad uh, E, kraštutiniai religiniai įsitikinimai priveda prie e, mirties bausmių ir žudimų. Žmonės yra užsipuolami tik todėl, kad jie išpažįsta vienokią ar kitokią religiją. Tai, kas vyksta Irake ir Sibirioje, primena baisiausius žmonijos istorijos etapus. Kai kuriuose bendruomenės dalise ir kai kuriuose pasaulio dalise E, žmonės reikalauja tolerancijos, e, tikėjimo laisvės, pagarbos visoms žmogaus teisėms. Tam reikia labai daug drąsos. Visų pirma, tai e, skatina e, išlikimo teisė. Žmonės gindami žmogaus teisės tengiasi patys išlikti. Ir čia mes kalbame apie itin drąsius žmonės, kurie buvo naminuoti. E, patriarchas Luis Rafaelas sako ir profesorius Mahmud al-Asali. Luis Rafael sako yra Kaldian uh, atstovas, uh, jis atstovauja vienai e, didžiausių Irako religinių bendruomenių, savo veiksmuose jis padelantavo ypatingą drąsą ir visuomet padėjo persikėjomiems žmonėms ištrūkti. Jis uh, atsisako tylėti apie tai, kas vyksta Mosul. E, Mahmud al-Asali susidūrė su dilema arba mokėti savo gyvybę arba laikytis e, religinio įsitikinimo. Jis sutiko mokėti savo gyvybę. Jis atsisakė, e, jis atsisakė nutraukti kovą už Mosulo krikščionius 2014 m. Liepos 20 d. jis buvo nužudytas. Radikalizmas e, kelia grėsmę visai Europos Sąjungai ir jos viduje, ir už jos ribų. E, mums labai sunku suprasti, kad viduje turime tokių grėsmių. Tas ankstesnis fanatizmas, vadinamasis e, valstybės valstybėje egzistavimas pritraukia jaunus radikalius žmonės iš miestų. Šimtai žmonių iš Briuselio, iš Antverpeno, iš Hagos, Londono, Paryžiaus vyksta į tas valstybės ir e, matome, kuo jie pavirsta. E, matėme visi turbūt nuotraukas, video įrašus, e, krūvinas, krūvinus vaizdus internete. Problema ta, kad tie žmonės grįžta ir į Europą. E, Išpalis e, žydų muziejuje už kelių šimtų metrų nuo čia puikiai pademonstruoja tai, apie ką aš kalbu. Taigi čia e, turime kalbėti apie politinę atsakomybę. Žinoma, reikia palaikyti tvarką. Dar svarbu suprasti, neužtenka šių problemų vertinti iš vienos pusės. Tokios vertybės kaip tolerancija, supratimas, susitaikymas su kitais žmonėmis E, buvo tai, ką gynė Mahmud al-Asali ir Luis Rafael Sako. Sakarovo premija šiuo atveju būtų skirsta žmonėms kovosiams su žodžio laisvė apginti, o tie žmonės buvo neįliniai, bet to jie veikia neįlinėmis aplinkybėmis. Kai susidurėme su tokiu išskirtiniu pykčiu, blogiu, mes turime užtikrinti, kad uh, E, žmonės, remiantis tikrasias vertybės, būtų susilauktų atlyginimo. Tikėjimo laisvė, pagarba žmogui, žmogaus teisėms ir jo gyvybei yra e, modelis, kuriuo turime vadovautis dabar, turime e, vadovautis ateityje. Jeigu norime įveikti monstrą, neužtenka karinės galios, reikia moralinio įsitikinimo. Kaip aš sakiau pradžioje, nenorime mėgodami uh, E, reaguoti. Mes turime likti atmerktomis akimis ir įveikti tuos monstrus. Aš tikiuosi, kad e, paskirdami šiuos kandidatus mes tą padarysime. Ačiū. Ačiū. Ir ačiū už tai, kad laikėtės jūsų pasisakymui skirto laiko. Pone Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponė ir po, ponios ir ponai. Be jokios abejonės kad e, tai, kas šia, ką šiandien stebime Irake, yra genocidas. Matome, kad šalies e, pagrindinė vyriausybė yra susilpninta ir pasidalysiu į tris dalis - šytų, e, sunitų ir kurdų. Taip pat matome, kad krikščionys, kurie e, seniausiai, seniau už kitas e, grupės gyvena tame regione, yra apiverčiami e, palikti savo namus ir išvykti. Jei jie to nepadaro, jie yra kankinami ir žudomi, prievartaujami ir pardavinėjami kaip vergai teroristams, kurie save vadina Islamo valstybėje. Mes tai žinome ir žinojama, kad taip gali atsitikti. Žmogaus teisės e, yra pasitelkiamos e, tokiamis sąlygomis, kai norime, kad e, žmonės išliktų žmonėmis. Ir būtent todėl šiandien nepakanka tik parodyti užuojautą. Privalome reaguoti. Jei to nepadarysime, rytoj e, žmonėje nustos egzistuoti. Neseniai lankydamasis e, Ženevoje patriarchas sako, kalbėjo apie tai, ką būtina padaryti, kad išgelbėtumėm E, humaniškumą ir žmogaus orumą Irake. Visų pirma, privalome teikti humanitarinę pagalbą, prieglopsti, maistą, vandenį, vaistus ir rūbus pabėgėliams, kurie išgyveno ir teikti jiems pagalbą, kol jie galės grįžti pas save į savo namus ir į savo kaimus. Bet prieš tai turime rasti politinį sprendimą, kad būtų išlaisvinta Ninevo e, lyguma ir Mosulas. E, tarptautinė koalicija su jungtinių tautų mandatu turi pradėti darbą, kad už apgintų tūkstančių žmonių teisės, kurie e, tapo beglobiais paliktais likimo valiai tame regione. Tai yra e, būtina sąlyga, kad tie, kas buvo išvykti iš savo namų, galėtų sugrįžti. E, patriarchas sako taip pat, sakė štai ką, žmogaus teisės ir kiekvieno piliečio teisų apsauga yra vienintelė galimybė užtikrinti taikų sambuvi karas visada yra blogis ir jis žmonėms nieko gera neduoda. ES neturi nei armijos, nei taikos palaikymo pajėgų. Europos parlamentas nebe, negali pasitelkti pajėgų ar vykdyti tarptautinių dėrybų. Tačiau savo rezoliucijomis mes galime pademonstruoti, nurodyti kryptį. Ir suteikdami Sakarovo premiją tiems, kurie kovoja už krikščionių teisės Irake, už žodžio laisvę, mes galėtumėme jiems pademonstruoti, kad mes juos palaikome. Neatsitiktinai mūsų pasiūlyme yra e, krikščionis kandidatas ir musulmonas kandidatas. Mes manome, kad e, abipusė pagarba gali užtikrinti testinę taiką. Pavyzdžiai, kuriuos patikė patriarchas Sako ir profesorius Al-Asali, e, išžiebė tikėjimą ir viltį tūkstančiams krikščionių ir musulmonų, kad netgi tamsiausią e, savo egzistencijos valandą e, humaniškumas išlieka ir išgyvena. Aš norėčiau padėkoti visiems už, už tai, kurie pasirašė po šiuo siūlymu. Mes, e, turime, mes surinkame 80 parašų, daugiau nei yra reikalinga. Ir po visų techninių patikrinimų 66 parašai pripažinti teisėtais. Ponios ir ponai, mėly kolegos, aš noriu jūs e, paraginti, suteikti Irako e, žmonėms viltį ir žieptiems tikėjimą. Aš e, raginu jūs nušviesti mūsų kelią link humaniškumo. Taip pat noriu paraginti jūs nustoti ginti teisų ir laisvių, kad jos niekada nebūtų iš nieko atimtos. Taip pat e, raginu palaikyti patriarcho Luisako ir profesoriaus Mahmud Al-Asali al e, pomirtiniam e, kandidatavimui Sakarovo premijai gauti. Ačiū, ponė Zaboska, taip pat ačiū už tai, kad laikėtės jūsų pasisakymui skirto laiko. Pername prie antrojo mūsų kandidato, Muad Al-Guati, Al-Al-Zakubė, Ala Abdel Fata, kuriuos kurių kandidatūras teikė e, Europos jungtinių kairiųjų frakcija ir juos pristatys ponia Marija Kristin Veržyje. Ar ji čia yra? Jūs slepiatės už kameros. Aš čia, aš čia. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Du 2011 Tunise e, žmonės pradėjo reikalauti e, socialinio teisingumo ir e, savo teisių. Ir praėjus trims metams e, padėtis šalyje nėra ideali, ypač didžiai daliai gyventojų, jaunimui. Niekas nebejoja, ne, ne, nebejoja, kad situacija Libijoje yra sudėtinga. Kai kurios šalis yra visiškai užmušas, pavyzdžiui, padėtis Bahreine E, Ala Jakubi, e, Ala Abdel Fata yra simboliais, to jaunimo simboliai, e, vilties simboliai, geresnių dienų simboliai. Jie tikėjo, kad jų šaliai galiausiai pavyks pasukti demokratijos keliu ir kad jie nuo, nuo šiol jau galės laisvai reikšti savo mintis. Bet jie susidūrė su savo šalies teisingumo sistema, šalies, kur, kurios situacija buvo visiškai kitokia. Prie to dar grįšiu ir taip pat kalbėsiu apie santykius Europos Sąjungą. Jie susidūrė su represijomis vien dėl to, kad išleiškė savo mintis. Mm, Muad Belkuat yra e, marokietis, 26 metų jis gyveno Kasablankos pakraštyje, jis buvo reperis ir jį persikėjo už jo mintis ir jis buvo, e, jam buvo paskatos įkalinimo nuosprendis. E, ir dėl savo e, šlovės jis šalyje jis taip pat nukentėjo nuo policijos, jis buvo pavadintas policijos gavrošų šių dienų trubadūrų vis, visi, kas žino, kokia yra padėtis Maroke, puikiai supranta, apie, apie ką kalbame. Mums gal tai sunku suvokti, bet mes kalbame apie galimybę, e, saviriškos galimybės šalyje, kuri e, savo kaiminių akise bando e, būti pavyzdžiu. Jie E, tie žmonės ką tik paleisti iš kalėjimo ir vėl jie buvo teisiami, nors jie teigia, kad yra nekalti. Alaja Kubi yra e, tunis, tunisietis 27 metų. Taip pat dalyvavo 2011 uh, sąjudyje. Jis e, taip pat nukentėjo nuo policijos dėl to, kad atliko dainas, kuriuose smerkė politi kritikavo policijos požiūrį bei korupciją. Jis už tai taip pat buvo nuteistas ir nuteistas už savo dainų turinį. Abdal el, Allah Abdal El-Fata yra e, egiptietis tinklaraštininkas, kuris e, buvo patyrė represijų ir, ir, ir, ir dar valdant senajam režimui. Jis susidurė su represijomis dėl to, kad viešai Egipte pasisakė taip pat už tai, kad ragino žmonės dalyvauti e, nesankcionuotoje demonstracijoje. Ir dabartinės situacijos e-, Egipte puikiai žinome, ką tai reiškia. Tie trys jaunuoliai yra Afrikos, Šiaurės Afrikos šalių simbolis, kurie tiki, kad e, žodžio laisvė e, yra vertybė, kad jie turi teisę sakyti tai, ką jie galvoja ir nesibaiminti pasiekmių už tai. E, baimės neturėjimas tai yra svarbiausia, svarbiausia žinia, kurią siuntė e, žmonių sąjūdžiai prasidėjo tuose šalise 2011-aisiais. Europos parlamentas privalo uh, nusiųsti žinę, kad jam rūpi tai, kad, kad žmonės turėtų galimybę. Uh, laisvai kalbėti. Jei balsuotumėte už juos, jūs nusiustumėte žinę tiems jauniems žmonėms ir tų šalių vyriausybei, kad Europos parlamentas ypač e, vertina žmogaus teisės ir kad su žodžio laisvė negalima žaisti. Manau, kad Sakarovo premija turi būti skirta moterų ir vyrų teisų apsaugai nuo nuo blogiausio, kas gali jiems nutikti. Jeigu suteiksime tą premiją 23-26 metų jaunuoliams, tai nusiusime vilties žinę, vilties žinę ateičiai e, tokiu metu, kuomet e, kultūrinė atskirtis vis didėja. Tai ši žinia būtų susijusi taip pat ir su socialiniu teisingumu, taip pat tai būtų žinia dėl e, žmogiško orumo. Ir būtent todėl aš raginu jūs balsuoti už Muad Belguat, Ala Jakubi ir Ala Abdel Fatah. Thank you, madam. Um, Vergia, our third candidate. Ačiū, ponė Veržia. Toliau. E, Trečias kandidatas Credo, Open Doors ir L'Oeuvre d'Orient E, organizacijos, kurias nominuoja Filip Žyven. Ir ponas Ponga pristato šį, šiuos kandidatus parlamento narių vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėje, Filip Ževan negalėjo šiandien po pietų atvykti, nes jį paguldė ligoninę. Dėl to jis e, atsiprašo, dėl to, kad e, nedalyvauja E, jo iniciatyvos e, pasirašysių 60 asmenų vardu jis paprašė, kad aš pristatyčiau keturias organizacijas kaip kandidates, e, kurios prisidėjo labai ženkliai prie krikščionių persikėtojų Irake ir Sirijoje gynimo. Tos organizacijos, kurios atstovauja skirtingas krikščionių konfesijas, dirba E, reaguodamos į piliečių ir vyriausybių problemas, bet taip pat jos suteikia konkrečią paramą asmenims, kurie yra išvaryti iš namų ir pasidūrė pažeidžiamoje padėtyje. E, jeigu jiems paskirtume Sakarovo premiją, Europos parlamentas pademonstruotų solidarumą su persekiojomis mažomomis, e, kurios kenčia nuo islamiškosios valstybės džihadistų barbarizmo. Kad apgintume rytų krikščionis, E, iš esmės e, turėtume e, apginti krikščionis rytuose yra ES prievalė, nes mes turime tą pačią civilizaciją ir puoselėjame tas pačias vertybės, nes nekalbame apie religinius, bet apie filosofinius ir moralinius klausimus. Nepamirškime, kad Europa e, suteikia milties laisvę, tikėjimo laisvę ir netikėjimo laisvę gindami rytų krikščionis ir suteikdami Sakarovo premiją tiems, kurie juos gina, mes apgintume savo pačių vertybės ir savo pačių tikėjimą žmogaus teisėmis. Taigi e, keletų žodžių pristatysiu organizacijas e, ir e, jų išskirtinius veiksmus. Visų pirma, rytų krikščionių atsidūrusių pavojoje koordinavimas, kredo organizacija. Kredo buvo įsteigta 2013 m. rugsėjo mėnesį po to, kai buvo sudeginta maždaug šimtas koptų ir e, bažnyčių ir krikščionių pastatų. Tai padarė Egipto fanatiškiai islamistai. E, į Kredo įeina e, rytų bažnyčios Prancūzijoje atstovai, E, ir įvairių bažnytinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų padedančių e, bažnyčioms atstovai. Kredo atkreipia visuomenės dėmesį ir tarptautinės bendruomenės dėmesį į e, prancūzus, europiečius ir tarptautinės bendruomenės atstovus, kurie nepakankamai yra susipažinę su grėsmėmis kylančiomis krikščionims rytuose. Mes žinome, kad islamiškoji valstybė vykdo e, genocidą ir tarptautinis e, baudžiamasis teismas e, yra gavęs kredo organizacijos skundą tą kryptimį. 2014 metų rugsėjo 9 dieną kredo inicijavo kartu su Paryžiaus didžiosios mečetės vadovu ir musulmonų kulto tarybos Prancūzijoje atstovu e, kreipima, Paryžiaus kreipimasi, kurio tikslas yra apsaugoti visus krikščionis. E, turime suteikti paramą persekiojimams krikščionims ir e, yra veikiama 53 valstybėse. Dabar perinu prie, prie tos organizacijos, kuri vadinasi Atviros duris. Atviros durys taip pat veikia 53 valstybėse, jų turi 21 biurą visame pasaulyje, tai yra tarp konfesinė e, nepolitinė organizacija. Ji daugiausia dėmesio skiria persekiojamos bažnyčios problemams. E, atviros duris labai aktyviai e, dirba Sirijoje, kai ten prasidėjo pilietinis karas karui pratrūkus ne, ši nevyriausybinė organizacija e, sustiprino pastangas e, padėti žmonėms netekusiems namų ir vietos gyventojams. Ji dirba kartu su bažnyčios tinklais, su asirais, armėnų ortodoksų katalikais, taip pat su protestantais. Tos bažnyčios e, platina uh, E, pagalba visiems, kam ji reikalinga. Šiuo metu 9000 šeimų gauna paramos kiekvienais mėnesiais, kurie suteikia ir, tai tos šeimos yra ir krikščionis, ir musulmonai. Atvirų durų organizacija jau dirba ir Irako šiaurėje, po to, kai e, pradėjo dirbti, kai ten prasidėjo antrasis Persų įlankos karas, ji palaiko ryšį su vietos bažnyčiamis, Ir e, todėl nevyriausybinė organizacija galėjo labai greitai pritaikyti priemonės, kurios leidžia padėti e, žmonėms bandantiems pabėgti nuo islamiškosios valstybės. Taip pat norėčiau pristatyti organizaciją, kuri vienasi pagalba bažnyčiai pavojuje, AED. E, tai yra tarptautinis katalikų fondas, kurio tikslas padėti pavojai atsidūrusiems krikščionėms, kurie yra persikėjami, taip pat pabėgėliams. E, AED veikia 140 valstybių, ypač e, artimuosiuose rytuose pastaruoju metu. Jos pagalba Sirijai e, labai sustiprėjo per pasarosius trejus metus ir dažniausiai ji yra orientuota į katalikų bažnyčią musulmonų valstybės taip pat susilaukė paramos. Nuo šių metų, 2014 metų pradžios, pusantro milijonų eurų yra skirta e, tam tikslui. Kalbant apie Iraką, AED šiais metais suteikė 200 tūkstančių eurų kaip pagalbos krikščionėms bėgantiems nuo Masulo e, ir Ninivos plokštumoje. Ir galiausiai norėčiau pristatyti e, organizacija, kuri vadinasi Rytų veikalas. Tai yra specialus, speciali organizacija, kurią 1856 metais įsteigė Sorbonos profesorius. Ši organizacija sutelkia dėmesį į tris pagrindinės misijas – švietimas, pagalba ir e, socialinė rūpyba ir pastoraliniai veiksmai. 23 valstybėse tai yra daroma, pirmiausia, artimuose rytuose. E, donorų e, dėka rytų veikalas, ši organizacija jau išplatino daugiau negu 4 milijonų eurų pagalbos nuo pat konflikto pradžios Sirijoje. Ji padeda Irako e, dvasininkams ir religinėms institucijoms nuo pat 1860 metų. Jie ištiria poreikius ir dabar matome, kad jie prioritetą skiria vaikams ir sergantiems pabėgėliams, suteikia būtiniausią pagalbą, tokia kaip maistas, čiužiniai, anklodės, šildymas, medikamentai. Ačiū. Movement. Ačiū, pane Ponga. Kitas kandidatas, ketvirtas kandidatas yra Euromaidano judėjimas. E, judėjimui atstovauti čia parinkti ponas Mustafa Najem, ponė Ruslana Lyžičko, Elizaveta Šepetilnikova ir Tatjana Černovo. 52 e, parlamento nariai ir ponas Jacekas Aryšas Volski nominavo šiuos kandidatus ir dabar tiesiog pamatysime video prezentaciją, video filmuką skirtą šiems nominantams, o paskui po porą minučių skirsime dar žodiniam pristatymui visų keturių. Taigi dabar video. I am the Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets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 Well, uh, we now have, as I said, four speakers, and I'm going Dabar, kaip minėjau, keturi kalbėtojai pradės pasisakymus ponas Sarijus Volski. Espanjol. Norėčiau išgirsti vertimą į prancūzų tuo kanalu, kur klausau prancūzų vertimą, nes dabar girdžiu vertimą į ispanų kalbą. E, technikai tuo padės išspręsti šį klausimą. <laughs> Maybe the Spanish is having the French, you're being told. Prancūzų kalba girdima ispanų kanalu. Please let us know if it's not resolved. Okay, I'm going to hand the floor now to Ms. Tikiuosi problema išspręsta. Sakykit, jeigu ne. O dabar ponas Sarijus Švotski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pats ir keli mano kolegos iš įvairių politinių frakcijų turim garbės pristatyti Euromaidano judėjimą e, Sakrovo premijai. Judėjimo, judėjimas buvo tikrai labai drasus, e, žmonės pasisakė už žmogaus teisų apsaugą, už savo laisvių apsaugą. Pagaliau buvo nutrauktas e, žiaurus ir totalitarinis režimas Ukrainoje. Žmonių gyvybei buvo iškilusi grėsmė už tai, kad jie priemė sprendimus dėl savo gyvenimo, dėl e, savo svarbių vertybių. Dar mes kalbame apie žmonės, kurie gynė um, žmogaus teisės dar Sovietų sąjungos laikais. Ir uh, už tos pačius dalykus kovoja ir Euromaidanas. Sakharovo paveldas e, dabar tapo tiesiog dar akivaizdesnis, e, dar, labiau, dar geriau regimas. Sakharovo premija Europos parlamentas siekia pasiūsti žinę pasauliui. Mes norime skirti Sakharovo premiją būtent šiam judėjimui, kad jis būtų deramai įvertintas iškėlė Europos vėliavą, e, žmonės žuvo Ramaidane, kovodami dėl savo laisvės. Mes e, turime suvokti, kokia trapi yra mūsų laisvė ir demokratija ir kaip svarbu ją nuolat ginti. Sakarovo premija simbolizuoja e, daugia tautį įvairioms religijoms atstovaujantį E, judėjimą Euromaidane. Paskyrus Sakarovo premiją Euromaidanui, paremtume Ukrainos žmonės, net ir šiuo metu, sudėtingu momentu, kai jie kovoja toliau dėl savo laisvės. Net jeigu ir pats Sakarovas būtų šioje salėje, sutikras e, paremtų šią nominaciją, nes mes E, tokią nominaciją iš esmės įvertiname paties Sakharovo e, gyvenimo pasiekimus. Juna, Mr. Petras. Ačiū. Toliau Petras Auštrevičius. Dvi minutės. Thank you, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2014 metais į Ukrainą krypo pasaulio žmonių akis. Ukraina tapo pavyzdžių kaip e, žmonių judėjimas gali nuversti totalitarinę valdžią šalyje. Judėjimas tapo vilties ženklu. Žmonės laikėsi vieningai ir kovojo už europinės vertybės ir, demokrat... ir demokratiją ateityje. Euromaidano judėjimą, judėjimą atstovauja keturios asmenybės, kurios kasdieną e, stovėjo ties barikadomis arba vykdė kokią nors kitą veiklą, e, bandė įpūsti bendros dvasios Euromaidano žmonėms. Tie žmonės yra Mustafa Najem Ruslaja, Ruslana Ližičko, Elizaveta Šepetilnikova ir Tetjana Černovol. Visi šie žmonės ir Euromaidanas vienijo žmonės ir mes norime būtent skirti Sakarovo premijas, siekdami tai vertinti. Dabar ponas Viktoras Bostinaro, dvi minutės. Viktorai, nėra Viktoro salėje. Tuomet Rebeka Harms taip pat, dvi minutės. Iš pradžių nepastebėjau. Prašom kai praėjusią žiemą, dar lapkričio mėnesį susipažinau su keturiais dabar nominuotais Sakarovo premijai žmonėmis, judėjimas Euromaidane man buvo tiesiog pats tikriausias žmonių judėjimo už laisvę simbolis, kovos taikiomis priemonėmis už laisvę simbolis ten rinkosi menininkai, e, stengiasi štai tokiame įvykių fone e, vykdyti įvairias meninės akcijas ir stengiasi dėl savo šalies. Buvo dainomis netgi bandomas e, nuversti režimas, galima sakyti. Tai atrodė neįtikėtina, tačiau iš tiesų būtent dainomis bandyta pasipriešinti uh, E, smurtui. Ir Tatjana Černo, Černovol, jauna moteris, buvo beveik mirtinai sumušta ir vos išgyveno praėjusią žiemą e, Euromaidane. Tai, kas man atrodo dar svarbu, kaip argumentas už Euromaidano žmonės, yra tai, kad mes e, be kitako ir dėl šio judėjimo turime štai pasirašytą susitarimą asociacijos. Tačiau tuo pat metu rytuose šalies buvo vis dėlto nuspręsta pasipriešinti šiam susitarimui karu. Taigi, pirmiausia, pasisekė nuversti poną Janukovičių, pasipriešinti jam ir paskui dar e, ir toliau ginti savo šalį, savo laisvę. Todėl, manau, reikia įvertinti žmonės besirinkusius Euromaidane. Ačiū už pristatymą. Dabar galime pereiti prie penktos kandidatės, tai yra Ajan Hirsiali. Ja nominuoja Europos laisvos Europos ir tiesioginės demokratijos politinė frakcija. Ponas Karveris, 10 minučių. Ačiū pirmininką, man tiek daug neprireiks. Kalbame apie moterį, kuri e, gimė 69 metais Somalija, e, ji mano bendramžė. E, ji yra Junktinių valstybių pilietė, aktyvistė, rašytoja Ji geriausiai žinoma dėl savo veiklos e, užkirsti kelią moterų e, genitalijų žalojimui. Ji dirbo taip pat ir lygių moterų galimybių užtikrinimo srityje tose visuomenėse, kur mm, toks žalojimas egzistuoja. 1977 jis išvyko iš Somalio ir gyveno Saudo Arabijoje, Etiopijoje ir Kenijoje. E, 92 metais jai buvo suteiktas politinis prieglapstis Niderlanduose ir jai buvo išrinkta į Olandijos e, parlamentą. Ji bendradarbiavo e, Teo Van Gogui, kuriant filmą pavadinimu Submission, kaip žinote, e, režisierius po to buvo nušautas dėl to filmo 2004-aisiais. Ji taip pat yra gavusi e, apdovanojimų už žodžio laisvę iš Danijos laikraščio Jylandsposten. Jie apdovanojo Švederijos liberalų e, partiją, sutikdama savo demokratijos e, e, premiją. Jo, jai gyventi Niderlanduose tapo sudėtinga ir todėl Hirsi Ali 2006-aisiais emigravo į Jungtinės valstijas ir ten įkūrė AHA fondą ir toliau kovojo už moterų teisės. Is, um, Ačiū. Toliau kitas kandidatas Denis Mukwegi. Jį nominuoja Sotsdemai Alde ir Barbara Lochbiller. Jį pristatys du žmono, žmonės ponė Valenciano ir po to Lui Mišelis. Ačiū pirmininkė. Man tikrai garbė pristatyti šiame jungtinėme posėdėje Denis Mukuvegė kandidatūrą. Nebandysiu konkuruoti su kitais e, pristatymais, nes manau, kad jie visi nusipelno šio apdovanojimo. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie daktarą Mukwegį. Jis yra ginekologas ir gyvena Kongo demokratinėje Respublikoje. Jis yra 59 metų, 25 e, metus jis dirba Kivų regione. Ten, kaip žinote, tai yra pats tas regionas, kur daugiausia smurto pasitaiko Afrikos žemynė. Jis dirbo ligoninėje e, gydo moteris, kurios nukentėjo nuo grupinių išprievartavimų, E, įvykdytų ginkluotų grupuočių. Ir per visą savo darbo laiką jis padėjo 50 tūkstančių moterų. Daktaras Mukvegė tapo e, pasauliniu autoritetu e, moterų vidaus e, sistemų atkūrimo srityje, nes jis e, kai kuriais atvejais e, atlikdavo per, virš dešimt operacijų per dieną ir jam tenka susidurti su, bai, su baisiausiais e, sužeidimais. Daugelis tų aukų, nukentėjusių nuo grupinių išprivartavimų, nebegali susilaukti vaikų arba grėbėsi ginklo prieš savo partnerius ir net vaikus. E, E, Prevartaujami ir vaikai, po to tuos vai, tų vaikų e, atsisako vietos bendruomenės ir tie vaikai e, greitai patenka į, tuo, į tų rankas, kurie samdo, kurie steigia vaikų kariuomenės ir paskui yra verčiami prievartauti savo brolius ir seseris. Ir nors tarptautinė bendruomenė kovoja e, prieš e, smurto vartojimą prieš moteris kaip karo ginklą. E, ginkluotame konflikte šiandien pavojingiau būti moterimi nei kareiviu. Kaip žinome, apie tai kalbėjo Junktinių tautų taikos palaikymo pajėgos rytų Konge. Islamo valstybės kontroliuojamoje teritorijoje E, moteris susiduria su smurtu. Daktaras Mukvegė yra šviesulys šioje tamsybėje. Jis ne tik e, kaip medikas padeda toms moteriams, jis dalinasi savo žiniomis ir patirtimis su kolegomis ir jis organizuoja moralinę aukų rehabilitaciją. Jis pasisako uh, E, šiuo klausimu jis yra moralinis autoritetas, nes nebaudžiamumo, e, situa... nebaudžiamumo aplinka reiškia, kad jo šalyje tai tęsiasi. Jo paties dukros buvo pagrobtos, jį buvo bandyta nušauti, jo sarg... asmens sargybinis buvo nušautas ir jis yra ligoninėje, nes jo paties šalies vyriausybė jo negina. Jeigu e, Sakharovo premija būtų sutikta daktarui Mokvegiai, mes sutiktume šį apdovanojimą visiems, kurie visame pasaulyje kovoja su e, tokiu smurtu, su seksualiniu smurtu. Ir jeigu jam sutiktume šią premiją, e, tai atkreiptume dėmesį ir į moterų gazos ruožę padėtį, nes jos taip pat kenčia nuo to paties dalyko. Atkreiptume dėmesį į problemą, uh, apie kurią netaip dažnai rašo spauda ar e, rodo pranešimus uh, televizijos kanalai. Sugražintume dėmesį į Afriką, e, nes Afrika tampa pamirštų žemynų ir nes jau ilgą laiką Sakarovo premija nebuvo sutikta niekam iš Afrikos. E, suteiktume šį apdovanojimą už žmogišką orumą, jeigu jį e, suteiktume daktarui Mukvegijai. Ačiū, o dabar Louis Michel. Merci beaucoup, madame. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš daug ko pridurti negaliu prie to, ką ką tik kolegė išsakė, stengdamasi apginti e, šią kandidatūrą. Kaip e, rašė Margarit Dursenar, aš nuolat nuolat teikiama pagalba gali atnešti, sukurti tam tikrus ramščius visuomeniai. Daktaras Mukvegė yra vienas iš tokių ramščių. Daugelis e, jo jau gautų premijų tą parodo 2013 metais, 2010, 2011 metais jis jau gavo premiją, 2009 metais buvo siūlomas kandidatui Sakharovo premiją, Junės Amerikos valstija 2008 suteik, suteikė e, premiją. Ponas Mugvekė yra tikras e, pasaulietis, kuris e, e, yra vertingas Afrikai, vertingas pasauliui. Jis be perstojo padeda mergaitėms, merginoms, moterims, kurios daugiau negu 20 metų kenčia nuo jų kūnų niokiojimo. Tarptautinės organizacijos pripažįsta E, valstybių silpnumą, valstybių teisingumo silpnumą. Ir e, šiuo žingsniu mes kreiptumėmės į tarptautinę bendruomenę, kuri masi nepakankamai priemonių, kad sureaguotų į humanitarnės krizės vykstančias kalnuose į rytus nuo Kongo. Ten yra vykdomas tikras genocidas. Skaičiai patys už save kalba. Per 20 metų daugiau negu 6 milijonai mirusiųjų. 500 e, tūkstančių e, išžaginimo atvejų. Tas žmogus e, yra išskirtinis, jis išklauso nusivylusių, skurdžiausių, silpniausių žmonių skundų. Jis išklauso tų, kurios, kurias atmeta šeimos, vyrai, bendruomenės, kurios nebeturi vilties išlikti. Savo veiksmuose jis e, vykdo politinę kovą už, e, už vyro ir, žmogu, ir moters teisės. Jis kovojo už tai, kad būtų laikomasi demokratijos principų. E, nusikaltimai prieš moteris yra tarptautinio masto nusikaltimai, karo nusikaltimai. Jų skaičiai, jų geografinis pasiskirstimas e, yra tikras iššūkis, rodo, kad tai yra tikras iššūkis visuomeniai. Mes jokių būdų negalime leisti, kad tos moteris, tų e, moterų kūnai būtų naudojami kaip karo įrankis, kaip karo mūšio vieta. E, tai elgdamėsi taip su moterimis mes žudome ištisas tautas. Aš galiu tik pakartoti Deni Mukvekė e, patvirtina tai, ko mes visi tikime. Mes e, turime teisę gyventi vienodoje kultūroje, turime teisę į teisingą egzistenciją. Aš noriu tik išskirti pono Mukvegė politinę reikšmę. Jis uh, e, E, mums visiems suteikia vilties. Jeigu mes suteiktume Sakarovo premiją, mes tik sustiprintume jo kovą, siekiant padėti silpniausiams žmonėms ir taip jis galėtų eiti iki galo. And our seventh and last candidate is Le Septinta kandidatė, paskutinė kandidatė yra Leila Junus. Uh, ją nominuoja Žalieji Europos laisvųjų alijansas, alijansas, taip pat Aleksandras Graf Lamsdorf, Marytė Šakė ir Ramon Tremoza. Pristatys e, trys kalbėtojai, Ulika, Ulika Lunaček iš Žaliųjų, paskui Marytė Šakė iš Alde frakcijos. Pone Lunaček, jūs čia, prašom. Penkios minutės jums. Dear colleagues, One of the Sakharov prize added value. Ačiū. Viena iš Sakharovo premijos papildomų uh, E, reikšmių yra ta, kad ji išryškina tas vietas, kuriuose žmogaus teisų pažeidimai vyksta e, niekam nepastebint. Leila Junus yra Baku Azerbaidžiano taikos ir demokracijos instituto direktorė. Ji, kovojant už žmogaus teisę savo valstybėje, buvo lyderė. Kai aš su ja susitikau prieš porą metų, buvau tikrai nustebinta tos trašios moters, kuri tiek daug kovojo savo valstybėje. Ji buvo ta, tas žmogus, kuris e, įsteigė moterų krizių centrą, moterų prieglaudą. Ji parašė keletą ataskaitų apie politinius kalnius. Dabar e, ji pati tapo tokia. Ji kovojo prieš korupciją, kovojo už moterų teisės ir ji stengiasi ieškoti taikaus sprendimo Kalnų Karabaho klausimų. Būtent dėl to dabar valdžia ją įvardina kaip valstybės priešą. E, Šių metų Liepos 30 dieną ji kartu su savo vyru buvo areštuota dėl to, kad parašė atvirą laišką prezidento Lievai vieną dieną anksčiau, kuriame paklausė, ko jūs, ponė prezidentė, bijote. Kita diena ji turėjo išsigasti ir nuo tos datos ji yra kalėjime. Ji yra e, kalėjime, ją jungtinių tautų delegacija aplankė. E, kameros draugai ją nekartą jau užpuolė ir jos niekas vis dar nepaleidžia. Ji neturi jokio ryšio su, nei su šeima, nei su advokatais, jos sveikata ima šlubuoti. Tie, kurie ją nominuoja, yra įsitikinę, kad ji yra idealus kandidatas Sakarovo premijai. Jei apsaugos reikia dabar. Andrėjus Sakarovas tam tikra prasme buvo tarsi Dovydas prieš sovietų galiotą. Jis buvo pavienis atsiskyręs didvyris, stengiantis paprieštarauti valstybės sistemai. Tam tikrą prasme Leila Junus yra šių laikų Saharovas. Šių dienų represinėme Azerbaidžiane ji yra atskirta, ji yra viena. O kalėjime yra daug tokių žmonių kaip ji, Rasur Čaparov, e, žmogaus teisų gynėjas, kuris dar prieš Eurovizijos e, dainų konkursą uh, bandė sutelkti žmonės, kad būtų kovojama už daugiau žmogaus teisų Azerbaidžiane, arba Intega Malijev, kuris yra žmogaus teisų teisininkas, apgynęs daugiau negu 200 e, nukentėjusių žmogaus e, tarptautinėme žmogaus teisų teisme. Pasaulis jų nemato, jie laikraščių pirmose puslapiuose neatsiduria, todėl mes ir pasiūlėme Leina Junus. Ji yra uh, represijų Azerbaidžiane simbolis, jai reikia mūsų paramos, nes mes esame įsitikinę, kad Sakarovo premija turėtų būti siekiama žmonėms, kurie e, nepatenka į laikraščių antraštės. Mes turime e, nušviesti tamsiausius mūsų planetos kampelius. Azerbaidžianas yra turtingas energetiniais ištekliais. Kai kurios iš mūsų valstybės narės, kai kurioms valstybėms narėms reikia Azerbaidžiano dujų ir naftos. Iššūkis e, ir mums siekiantiems žmogaus teisų užtikrinimo, e, kai norime įgyvendinti savo politiką, nepažeidami naftos ar dujų interesų. Žmogaus teisės Azerbaidžiane yra e, simbolizuojamos Leilo Junus. Jai reikia dėmesio, todėl prašau, kolegos, būkime drąsus ir parodykime pasauliui tamsę vietą mūsų kaiminystėje visai netoli kuri iš esmės e, retai susilaukia mūsų dėmesio. Suteikime premiją, kuri paskatintų žmogaus teisų gynimą šalia Europos esančioje valstybėje. Ačiū. Thank you, Madam Shark. Thank you very much, Thank you. Uh, yeah. President. Um... Mane Šakė, ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pridurti keletą žodžių, kalbėdama apie labai drąsią moterį Leila Jūnus. Ji yra Azerbaidžiano taikos ir demokratijos instituto vadovė, bet ji visų pirma žmogaus teisų gynėja, kuri daug metų kovojo su politiniu persikiojimu prieš korupciją, žmonių kontrabandą ir lyčių diskriminacija. Ji įkūrė pirmąją Azerbaidžiane e, nuo smurto nukentėjusių moterų prieglaudą. E, ir ji drįsta viešai kalbėti vyriausybei nepatinkančiomis temomis šalyje. Jie išvelgia grėsmę e, jos darbe žmogaus teisų srityje ir todėl ji buvo suimta rūpjūčio pradžioje. Jai pateikti sufabrikuoti kaltinimai, kaltinant ją huliganizmu, taip pat prekyba, prekyba narkotikais, kai jos vyras atėjo susitikti su ją ir atnešė jai maisto, nes jis serga diabetu. E, jis taip pat buvo suimtas. Junus e, pora e, yra bendro, bendrų represijų prieš žurnalistus ir aktyvistus aukos, nes ši, šios represijos su, in, suintensyvėjo e, pastaraisiais metais. Rasalas Džefarofas, e, Azerbaidžiano žmogus teisų klubo vadovas, jos ištiko toks pat likimas. E, jie sudarinėjo politinių kalinių sąrašą angliškai ir jiems patiems dabar grėsia įkalinimas ironiška tai, kad Azerbaidžianas pirmininkauja Europos tarybos ministrų komitete ir jam nebūtina e, tobulinti savo e, įstatymų ar baimintis dėl žmogaus teisų gynėjų suėmimų. Sufabrikuoti kaltinimai neturėtų būti pagrindu e, netinkamai elgtis su žmonėmis. Šis apdovano, apdovanojimas jai e, būtų simboliškas. Europos taryba ir Venecijos komisija nekart Azerbaidžanui yra rekomendavę nutraukti e, besitėsianti nevyriausybinių organizacijų e, malšinimą. Tačiau į, tuos, į tas rekomendacijas nebuvo atsižvelgta ir būtent todėl daugybė žmonių už tai sumokėjo. Leilos jų nusikalinimas yra daugybės tyliai kenčiančių ir su represijomis susiduriančių žmonių Azerbaidžiane e, simbolis. Mes Europos parlamente galime kažką pakeisti, jeigu jai suteiktume šį apdovanojimą. Uh, kaip šių represijų simboliui. Ačiū. Hear... Žinau, kaip jūs kolegos, bet išklausius visų šių kandidatų e, suvokiau, kad daugybė žmonių pasaulyje negali naudotis paprasčiausiomis žmogaus teisėmis ir nori, kad jų balsas būtų išgirstas. Dabar žodį suteikiu Lenai Valenciano, kuri toliau pirmininkaus posėdžiui. E, mačiau, kad keletas žmonių prašė žodžio. Ponas Peterle, prašau žodis jums. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, pirmininkė. Aš ne, nekalbėsiu apie tai, kurį kandidatą aš palaikau. Uh, Noriu pasakyti štai, kad kiekvienais metais jaučiuosi vis prasčiau, kai pradedame svarstyti, kam suteikti Sakarovo premiją. Paaiškėjo, kad vis daugiau žmonių kenčia, vis daugiau žmonių rizikuoja savo gyvybėmis kitų labui. O premiją suteikėme vienam kandidatui, vienam asmeniui visi kandidatai nusipelno apdovanojimo. Manau, kad turėtume teikti daugiau premijų. Galbūt reikėtų teikti tas premijas žemynams. Aš pats palaikiau Euromaidano, Euromaidano judėjimą, nes manau, kad tai yra, tai stoja tuos idealus, tas vertybės, už, už, už kurias kovoja Sakarovas. Tačiau aš palaikau ir kitus kandidatus, nes manau, kad visi kandidatai nusipelno apdovanojimo. Tikiuosi, kad mes rasime kokį nors sprendimą. Veikiausiai išsirinksime tik vieną kandidatą, bet vis dėlto turėtumėme suteikti apdovanojimus ir kitiems kandidatams, nes tai yra tikrai išskirtiniai žmonės. Senor Peterle, senor... Ačiū, ponas Peterle. Ponas Gerero toliau. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pakartoti keletą dalykų, kurie buvo išsakyti pristatant daktarą Mukvegė. Ir pasakyti tą patį, ką ką tik sakė ponas Peterle. Daugelis kandidatų, visi kandidatai iš tikrųjų nusipelno šio apdovanojimo ir visada būna sunku išsirinkti. Todėl e, mes tiesiog turime, sunkiausia tai, kad turime išsirinkti vieną. Aš norėčiau e, paremti daktaro Mukvegės kandidatūrą. Jeigu jam suteiktume premiją, nusiųstume e, keletą svarbių žinių. Nusiųstume žinę Afrikai, skurdžiam užmig užmirštam, nubaustam žemynui. Tai būtų žin... pasipriešinimas karui, prieš karą smurtą, genocidą, kuris nuolat pasikartoja tame žemynė. Tai būtų žinia tiems, kurie žūsta gelbėdami kitų gyvybės, tai būtų ir žinia moteriams. moteriams tame žemynė ir tai būtų e, žinia moteriams, kurios susiduria ne tik, ne, kurios ne tik patyrė smurtą, bet, bet kurio, kurioms daktaras Maklėgė padėjo. E, mes jį nominavome Sakarovo premijai jau prieš penkeris metus ir galbūt dabar atėjo laikas suteikti jam šį apdovanojimą dabar, nes, nes tuomet jis nebuvo suteiktas. Aš palaikau šį kandidatą. Ačiū, ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti visus kolegas, kurie pristatė kandidatus Sacharovo premijai gauti, pasveikinti juos su jų pasirinkimu ir, su pristatytų, ir, ir taip pat su kokybė. Uh, Taip pat norėčiau pastebėti, kad daugybė kolegų dalyvavusių diskusijose dėl žmogaus teisių, kurie dalyvauja dėl skubos tvarka svarstomos žmogaus teisų padėties. Manau, kad Svarbiausia, kad susidarytų aiški dauguma, kuri pasisakytų už premijos suteikimą konkrečiam kandidatui. Manau, kad Sakarovo premija, bet kaip ir bet kokia premija, yra e, dingstis nusiųsti kokią nors žinę. Dažnai primenama, kad tai, tas apdaunojimas yra žinia. Man atrodo, kad Sakarovo premija nėra uh, žinia. Tai yra politinio pasirinkimo atspindys, išraiškas. Kai prasidėjo arabų pavasario įvykiai, politinis pasirinkimas buvo padarytas spontaniškai ir tuomet mes visi sutarėme, kad tas kad, kad to, mm, kad reikia suteikti apdovanojimą e, žmonėms, kurie nebuvo politinių judėjimų nariais. Ir manau, kad kadangi mums tenka rinktis, manau, kad e, reiktų šiais metais mm, rinktis politinį judėjimą, kuris dėja dėl rusų agresijos išgyvena sunkius laikus. Sakyčiau, kad tai labai aiškus pasirinkimas ir man sunku būtų netgi kažkaip tai pa paneigti mm, tą pasirinkimą. Dar keturi e, nariai paprašė žodžio. Pasakiau, kad kiek paprašė žodžio, kad nu, žinotumėt, kiek laiko turime. Pone Alvijol. Ačiū, ponė pirmininkė. Jungtinių kairiųjų vardu noriu pasakyti, kad mes nenorime dalyvauti šiuose veidmainiškose diskusijose dėl Sakharovo premijos. Kalbame apie žmogaus teisės, bet pažvelkime, kas gavo e, premiją anksčiau e, Farinio moteris baltais drabužiais. Šiuo atveju tai jung, JAV poziciją Kubos atžvilgių, pavyzdžiui, štai buvo suteikta premija. Jei norite ir toliau tai daryti, darykite tai žmogaus teisų vardan. Ir mes norėtumėme dar kartą tai pakartoti ir priminti, kad iš šių metų kandidatų sąrašo šia, sąraše yra judėjimas, kurio narių tarpe yra neonacijų judėjimas, siejamas su valstybės perversmu Ukrainoje. Ir suteikdamas premiją už veiklą žmogaus teisų srityje, Europos parlamentas neturėtų ehm, apdovanoti už karą dėl naftos, pasisakyti prieš diktatūras ir taip toliau. Manau, mes tiesiog pra, pamirštame, e, to, tikdami tokius apdovanojimus, kad žmogaus teisės yra vertybės. Pone Abijol, gal aš galėčiau atsakyti į jūsų pasisakymą? Žinoma, visi turi savo nuomonę apie praeitie apdovanotus laureatus. Bet tai yra, demo, mes esame demokratiškame parlamente ir jis sprendimus priimama, priima e, demokratiško daugumos balsu ir visi turi teisę turėti savo nuomonę. Tai čia sprendimai yra priimami demokratiškai ir niekas nepriverčia mūsų uh, mus jų priimti. Tikrai niekas iš išorės to negali padaryti. Toliau ponas Panceri. Grazie. Io per la verità penso che l'ipocrisia è quella di chi. Ačiū. Man susidarė įspūdis, kad veidmainiai yra iš tikrųjų tik tie, kurie tarnauja savo pačių sąžiniai. Man atrodo, visos kandidatūros vertintinos teigiamai visos kuo puikiausiai argumentuotos, e, pagrystos. Ir iš tiesų susijusios su tuo, kad daugelie pasaulio vietų yra kilęs pavojus žmogaus teisėms, ten sunku jas apginti, tose šalise gyventi. Uh, Pone Lunačiak sakė, kad e, reikėtų nušviesti kai kur susidariusią padėtį, bet nebūtinai reikia nušviesti tai, kas atsidūrė e, visiškoje tamsoje. Tie, kas e, remia Euromaidano nominaciją, tiems norėčiau pasakyti, kad jau ir taip Mes ne vieną kartą esam pripažinę šio judėjimo reikšmę ir taip pat štai asociacijos sustarimas su Ukraina pasiraštas, taigi dabar, kai reikia pasirinkti, sakyčiau, kad reikėtų dėmesį kreipti į Afrikos žemyną. Čia tikrai labai įdomi e, daktaro Mugvėgės kandidatūra. Turim nepamiršti taip pat rebolos protrukio. E, Boko Haram pagrobtų mergaičių. Visa tai tiesiog rodo, kad Afrika yra nusipelniusi labai mūsų dėmesio, pagaliau deramo, tai dėl to aš esu už daktaro Mugvėgės kandidatūrą, bet pasižiūrėsime, kas laimės. Ponas Nart, ačiū, ponė pirmininkė. Jau praeitie esame kai kam suteikę Sakarovo premijų žmonėms, kurie priešinosi diktatūroms e, moterys baltais drabužiais, pavyzdžiui, ir kiti. Ir tiesiog tai pasakęs dar norėčiau atkreipti dėmesį visų į e, pono Mukvėgės kandidatūrą. Daug kas kalba apie Afrikos, apie solidarumą su Afrika ar Afrikoje esantį solidarumą. Iš tikrųjų, ten jo yra labai mažai. Čia yra individuali kandidatūra, e, pavienis žmogus, kuris savo ruoštų nusprendė padėti altruistiškų ketinimų vedinas kitiems žmonėms. Ir tai, kas buvo apie jį pasakyta, yra tikra tiesa. Jis yra išskirtinis e, pavyzdys. Jis yra gydytojas, daktaras Afrikoje. Jis galėtų tikrai labai daug uždirbti, e, tačiau pasirinkęs dirbti labai pavojingoje e, pavojingomis sąlygomis, pavojingomis aplinkybėmis, tai manyčiau, kad Afrikoje to solidarumo tikrai nėra. Ten yra tikrai labai smarkus susiskaldimas tarp e, visuomenės klasių ir ponas Mukbėgė tikrai labai puikiai kandidatūra. Uh, uh, uh, ponas Tanokas, aš irgi norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie minėjo, kad visi kandidatai Sakarovo premijai laimėti tai yra tikri čempionai žmogaus teisų apsaugos rytyje. Jau mes e, šitiek metų skiriame Sakarovo premiją ir visą laiką yra labai sunku pasirinkti, e, kas ją turėtų laimėti, kas labiausiai vertas laimėti. Manau, kad mano frakcija yra iškėlusi tikrai labiausiai vertą kandidatūrą. Krikščionių mažuma artimuosiuose rytuose susiduria su labai dideliu pavojumi, egzistenciniu pavojumi tiesiog savo. Ir jau keletą metų parlamente labai sunku gauti deramą dėmesį e, krikščionių mažumų ir kitų mažumų klausimams artimuosius rytuose spręsti. Aš jau tos klausimus keliu ne pirmą kartą. Tiesiog barbariškai yra elgiamasi su krikščionimis, su e, jezidį, mm, su kitomis krikščionių mažumomis Irake ir Sirijoje. Ir Kristinas Preda gal ir teisingai kalbėjo, kad Euromaidanas e, yra vienas svarbiausių, e, Euromaidano judėjimas yra vienas svarbiausių reiškinių, apie kurį buvo plačiai rašoma pasaulyje, bet yra ir kitų pavyzdžių mano manimo, pavyzdžiui, ir Baltarusijoje, kur yra kovojama su e, ten esančiu režimu panašiai pono Janukovičiaus. O niekuomet anksčiau iš tiesų nesam deramai kur nors minėję kovos už žmogaus teisės, už mažumų teisės artimuosiuose rytuose. Ir čia yra jungtinės pajėgos sudarytos ir krikščionio, ir e, musulmono, kurios e, štai davė tiek daug vaisių, taigi manau, kad tikrai verta dėmesio kandidatūra. Pone Jimenez Beserį, Bariu, ačiū. Pone pirmininkė, aš negaliu liauti stebėjusis tuo, kad vis minimas e, tas santykių su Kuba pavyzdys iš tiesų mes juk kalbame apie e, žmogaus teisės Kolegi minėjo, kad čia tiesiog vyksta vaidmeniškas farsas, farsas bet ar jūs nenorite įvertinti, nesate linkusi įvertinti kovos už žmogaus teisės, kurią kasdien, į kurią kasdien stoja šie žmonės. Juk kiekviena nominacija iš tikrųjų yra verta pagarbos, verta mūsų dėmesio. Aš balsuočiau, jeigu tik galėčiau, už visas jų, už visas jas iškart, nes tie žmogaus teisų gynėjai kasdieną rizikuoja savo gyvybėmis, kovodami už savo idealus. Taigi galbūt atsiribokite nuo tokių savo žodžių, ponė. Ačiū, toliau ponas Koso. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu ne kaip vicepirmininkas, bet savo vardu. Bet kokią nuomonę galima išreikšti parlamento diskusijoje. Ir mano frakcija, e, pavyzdžiui, atspindi pusantro milijono žmonių nuomenę. Mes klausėmės jūsų, klausėmės Marinos, taigi klausykite, išklausykite ir mūsų. Galbūt jums netinka tokia pozicija ir tokie argumentai, tačiau mes jie ginsime. Ačiū toliau, ponas Jurek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pasirinkimas labai sudėtingas, kadangi mes e, jau teikdami pasiūlymus iš savo frakcijos vardų susidūrėme su nemažai sunkumu. Didžioji dalis mūsų e, nebejoja nei vienos kandidatūros pagristumu. Visos kandidatūros yra geros. Ir aš e, norėčiau priminti, kad Andrėjus Sakharovas visą gyvenimą kovojo ne tik prieš sovietinę sistemą, bet ir prieš vakarų abejingumą. Mūsų pačių valstybių e, ir jo valstybės e, žmonių abejingumą. Negalima naudoti Sakarovo premijos taip, kaip nereikėtų. Sakarovo premija turi būti pasitelkta tam, kad būtų atlyginta žmonėms. E, ne tik tiems, kurie yra labiausiai matomi televizijoje. Arkivyskupas, kuris ką tik į mus kreipėsi, taip pat ir profesorius Mahmud Alasali, yra itin vertingos asmenybės – Patriarchas e, kalbėjo apie milijonų žmonių, su kuriais jis dirba. Dalis tų žmonių netenka namų, dalis yra išvaryti iš savo valstybės. Pagri, pagerbdami e, šį patriarchą mes pagerbsime visus tuos milijonus žmonių, kurie yra dažnai visiškai nežinomi, kurie niekada nepatenka ant žurnalų viršelių. Ponas Al-Asali yra mus, milžiniškas skaičius musulmonų didvyrės, musulmonų visuomenės herojus. Ir labai dažnai tie musulmonai tampa atskirties aukomis. Tai yra tie žmonės, kurie nepasiduoda ekstremistų e, reikalavimams. Jie yra apkaltinami rasizmu ir e, išstumiami iš valstybės. Artimuosiuose rytuose tai nesukelia civilizacinio šoko. Tai yra greičiau taikos ir neapykaitos susikirtimas. Ir e, aš noriu paremti šį pasiūlymą, pagal kurį e, premija būtų suteikta dviems žmonėms. Žmonėms, kurie atstovauja dviejų dvi skirtingas visuomenės. E, jie yra labai tinkamai parinkti. Ačiū. Ponas Kelam, ačiū. Aš tose diskusijose dalyvauju jau daugiau negu dešimt metų ir galiu pasakyti, kad dažniausiai jos būna labai emocingos, nes taip sunku yra išskirti kandida, vieną ar kitą kandidatą, e, kai reikia balsuoti. Manau, kad mes turėtumėm vadovautis kito, tokiu požiūriu. E, turėtume kuo mažiau atskirti kandidatų ir kuo daugiau jų apimti. Kolegė Lūna čia teisingai pastebėjo, kad e, mūsų tikslas išplėsti apsaugą tiems, kurie yra persekiojami arba įkalinami optimaliai ir kalbėti apie jų atvejus kuo garsiau. Taigi, ką dabar reikia padaryti? Aš e, pats pasakiau už Euromaidaną, bet yra labai daug ir kitų gerų kandidatų. Visi jie praktiškai yra labai geri. Manau, kad dabar Europos parlamentas ir Europos institucijos turi nuspręsti, ar nereiktų pradėti kampanijos, ne tik per premijos teikimą e, tos žmonės e, pagerbti, bet palaikyti ryšį su visais kandidatais. Išorės veiksmų tarnyba turėtų užmėgsti e, santykius su diplomatiniais atstovais atitinkamose valstybėse, kad politiškai būtų pagerbti tie žmonės, kurie yra pasiūlyti kandidatais. Jie nusipelno viešumo, jie dabar yra dažnai pamiršti, visai nežinomi ir ES atstovybės turėtų stebėti, koks jų likimas, kas su jais vyksta ir pateikti atitinkamas ataskaitas kitoms Europos institucijoms, tarp jų ir parlamentui. Senior. Labai ačiū, ponas Bašyr. Ir paskui ponas Asis, o po to baigsime kalbėtojų sąrašą. Matyt, niekas daugiau ir nevrašė. Pirmiausia, ponas Bašyr. E. Gerbiami parlamento nariai, labai atidžiai klausiausi visų pasiūlymų. Visi kandidatai labai geri. Aš turiu savo prioritetą. Aš manau, kad Denis Mukwagė nusipelno mūsų paramos. Taip pat e, aš e, pritariu Euromaidano pasiūlymui. Tik vienas e, pastebėjimas. Nepaverskime šios diskusijos religinių ginčių. Musulmoniškosios bendruomenės didžiaja dalimi prieštarauja ekstremizmui. ISIS neatstovauja musulmonų pasauliui nekalbėkime apie blogus musulmonus bendrai, nepamirškime, kad ir patys musulmonai kenčia visame pasaulyje nuo išpolių. Turbūt prisimenate, Centrinėje Afrikos Respublikoje vyksta tenis valymas, kai naikinami musulmonai. Pažvelkite į Kiniją, į Mianmarą, Birmą E, tie žmonės yra persekiojami ekstremistų, budistų ir kitokių jėgų. Todėl netapkime islamofobais, būkime racionalūs e, ir balsuokime nesivadovaudami e, religiniais sumetimais. Ačiū ponė Bašir, toliau ponas Asys. Todos van a tener ocasión de hablar. Señora Asís. Visiems bus teikta galimybė pasakyti. Pirmiausia, ponas Asys. Para mim é a, prim é a primeira vez que participo nesta comissão. Pirmą kartą šiame komitete e, dalyvauju Sakarovo premijos teikimo procedūroje. Ponas Sakarovas buvo vienas iš pagrindinių civilinių, moralinių, politinių visuomenės šviturių 8-9 dešimtmetyje ir vyresniems kartoms taip pat. Tai, ką mūsų kolegos pasakė, yra teisinga, bet sakyti, kad Sakarovo premijos teikimas yra farsas, tai e, nereikėtų, nes greičiausiai tai, ką jis smerkė Sovietų sąjungoje, buvo farsas. E, sunku, gal net žiauru dabar e, pasirinkti tarp tiek daug svarbių asmenybių ir judėjimų, kovojančių prieš žiaurumą, kuris dėja pasaulyje dar taip plačiai paplitęs. Bet mes turime pasirinkti ir tas pasirinkimas yra pagristas politiniais argumentais. Todėl aš siūlau, kad premija būtų teik, suteikta Afrikos ginekologui, nes taip mes pagerbtume Afriką ir jos silpniausią E, visuomenės dalį - moteris. Nenorėdamas nei kiek numenkyti kitų kandidatų, galiu pasakyti, kad e, jie visi atlieka labai svarbu moralinį, civilinį vaidmenį, pilietinį vaidmenį. Mes e, visuomet liksime ištikimi Sakarovo veiksmų dvasiai. Jo vertybės iš esmės buvo žmogaus orumas ir garbė. Mes Sakarovo premiją turime skirti žmogui, kuris Afrikoje kovoja būtent už žmogmai, žmogišką orumą, kaip sakė ponė Valencija. Ačiū ponė Asis. Toliau ponė Stok. Äh, Ačiū. Kalbėsiu trumpai, bandydama atsakyti į ponui Bašyrui dėl Alasadė ir Luis Pakalis sako. Mm, mes nominuojame musulmoną, kuris žuvo už krikščionis. Todėl bandymai tikti, kad tai yra islamošfobiška, yra e, nesuvokiama. Bueno, yo no, no creo que les haya llamado islamo. Ne, man, man atrodo, kad nebuvo pavartotas terminas islamofobas. Man atrodo, buvo bendro pabudžio pastaba išsakyta. Bet dabar atrodo, kad visi viską išsiaiškino ir viskas aišku. Daugiau kalbėtojų sąraše nėra. Norėčiau baigti šį posėdį. Norėčiau padėkoti visiems, ponui Koso, poniai Makavan, už tai, kad draugai pirmininkavome ir padėkoti Jums už laiką, kurį skyrėte šiam posėdžiui. Jis tikrai labai svarbus. Jis svarbus ne tik šiame parlamente, už šio parlamento sieno uh, Sakarovo premija yra labai svarbi, nes daugybė žmonių labai didžiai klausosi e, apie ką mes čia šnekame ir ką svarstome. Noriu priminti Jums, kokie tolesni žingsniai mūsų laukia, teikiant Sakarovo premiją ir kas toliau bus. Toliau balsuosime dėl trumpesnio kandidatų sąrašo e, spalio 7-ąją. Vyks bendras e, AFET ir DEVE komitetų posėdis ir kai bus patvirtintas trumpasis trijų kandidatų sąrašas, jį pateiksime pirmininkų sueigai ir pirmininkų sueigai sprendimą priims spalio 16 Strasbūre. Ir žinoma, visi galime toliau, galite toliau dirbti e, už savo kandidatus. Ačiū visiems.